you. Um, colleagues, I, I'd, I'd like to welcome you uh, to this uh, special session. Kolegas, norėčiau Jūs pasveikinti susirinkus į šį renginį, seminarą skirtą e, ES vartotojų teisės įgyvendinimui ir perkelimui. Pirmą kartą esame susirinkę šią temą aptarti draugę su nacionaliniu parlamento atstovais. Taip pat tikimės pasiremti jūsų patirtimi nusprendėme, kad reikia apsvarsyti būtent šiuos teisės aktus, ap, aptarti, kaip pasikeitė vartotojų teisė, nes baigėsi mūsų kadencija parlamente. Todėl nusprendžiau, kad reikia pasinaudoti šią galimybę ir visapusiškai išsamei su jumis aptarti šią temą. Taigi lab, norėčiau labai šiltai Jūs pasveikinti ir norėčiau paraginti Jūs pasisakyti, kai tik tai manysite, kad Tai, tai, tai, jeigu tik norėsite tai padaryti. Taip pat noriu pažiūrėti, kad su mumis yra Čekijos Respublikos Senato e, ekonomikos komiteto vicepirmininkas. Ekonomikos žemės ūkio ir transporto komiteto vicepirmininkas. Taigi dabar noriu suteikti žodį jums ir noriu pasakyti, kad mums tikrai labai malonu jūs matyti čia. E, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Ačiū. norėčiau Jums perduoti linkėjimus Čekijos, iš, nuo Čekijos senato. Mums labai malonu, kad pakvietėte mus šią, šį renginį, nes mes tikrai daug svarstame vartotojų e, teisės aktus. Tai yra svarbus, svarbus teisės aktai, nes tai yra naujas rytis mums. E, ir e, pas mus tie įstatymai nėra taip išplėtoti kaip senosiuose valstybėse narėse. Todėl džiaugiamės, kad Europos komisija teikia pasiūlymus šiuo klausimu, nes vartotojų apsauga, verslo teisės, prekeivių teisės, kurie pardavinėja savo gaminius, yra labai svarbus aspektai Taigi manau, kad tokios, tokie aptarimai, tokios diskusijos yra tikrai labai naudingos. Noriu pabrėžti, kad svarbu sutelkti dėmesį į sąžiningos priekybos aspektą, į sąžiningą veiklą, taip pat užtikrinti tinkamas paslaugas vartotojams. Mane tikrai maloniai stebina, kad čia matau tiek daug jūsų. Tikiuosi e, vaisingų diskusijų, taip pat tikiuosi, kad padarysime reikšmingas išvadas po šio renginio. Pirmininkė, pradėsime nuo pirmosios sesijos. Noriu tiesiog priminti mūsų darbo tvarkos taisyklės, kurios galbūt šiek tiek skiriasi. Jeigu norite pasisakyti, prašome užpildyti prašymo aplankus ir išdalinti tvarkdariams, kurie vaikščios po salę ir paskui tie prašymai bus perduoti man. Tiesiog užpildykite, įrašykite savo pavardę ir po to mes jums suteiksime žodį. Taigi pradėsime nuo pirmosios e, temos, pirmosios sesijos. Ir norėčiau Jums priminti, tiesiog pasakyti, kad komisarė Kūneva netrukus prisijungs prie mūsų. Uh, nusprendžiau pradėti darbą, bet, kaip sakiau, ji netrukus ateis. Pirmoje sesijoje kalbėsime apie, apie tai, kokios, kokios diskusijos šiuo metu yra aktualios nacionaliniuose parlamentuose. Žinau, kad nacionaliniai parlamentai svarsto vartotojų teisų direktyvą. Mūsų komitetas laikosi nuomonės kad na, mums tenka dirbti tokiu gana neįprastu laiku, nes finansinė krizė labai at... And that we know that many European businesses uh, are also struggling to survive the crisis. And our view is, of course, that what we want to do uh, is to make life easier for our businesses in the internal market. So we want uh, the 27 businesses, 27 members. Vertėjai atsiprašo, buvo techninių nesklandumų ir buvo išjungtos vertimo sistemos. Taigi, uh, Mes siekėme supaprastinti taisyklės, pirmininkė taip, ir paskutinį kartą šioje salėje taip pat buvo techninių problemų. Ar nėra vertimo į visas kalbas, ar tik tai į vieną kalbą, klausė pirmininkė. Sorry, e, Pasitikrinkime, ar iš tikrųjų sistema veikia. Yes, okay. Taip, komisarė atvyko. Okay. Can I ask you if you've got inter... Noriu paklausti visų, ar girdite vertimą. Girdite, puiku. Tuomet noriu pasveikinti komisarę Kunevą. Ji yra labai aktyvi komisarė, dirbanti vartotojų teisų srityje. Ir ji nuolatos dalyvauja mūsų posėdžiuose, taigi aš džiaugiuosi, kad ji turėjo galimybę, rado laiko ateiti pas mus čia šiandien. Kaip jau sakiau, mes norime užtikrinti kiek įmanoma geresnės sąlygas ir vartotojams ir verslui, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu siaučia ekonominė krizė. Norime supaprastinti taisyklės verslui veikiančiam visose 27 valstybėse narėse, siūlant paslaugas ir prekes vidaus rinkoje. Kita vertus, mes nemanome, kad reikia daryti nuolaidų ir daryti kompromisus vartotojų apsaugos um, mažinimo sąskaitę. Ir net, net pavyzdžiui, jeigu žmonės e, keliauja iš vienos valstybės į kitą, per, persikelia gyventi į kitą valstybę, jie tikisi e, panašios e, vartotojų teisų apsaugos. Taigi noriu pakalbėti apie tai, kokios, kokios galimybės mums atsiveria priiminant šį teisės aktą. Mums atsiveria galimybė įvesti vienodus, suvienodinti vartotojų apsaug, teisų apsaugos kriterijus. Ir apie tai daugiau kalbėsime antroje mūsų renginio sesijoje. Kaip jau sakiau, pasiūlymas dėl vartotojų teisių yra labai svarbus teisės aktas šioje srityje ir todėl svarbu, kad mes Europos lygmenių ir jūs savo ruoštų nacionaliniuose komitetuose pasinaudotumėte galimybę peržiūrėti šį teisės akto pasiūlymą ir užsitikrintumėt, kad viskas būtų taip, kaip reikia. Taigi, kaip žinote, e, galiojančios horizontalios direktyvos numato minimalų e, kriterijų suvienodinimą, o dabar mes periname prie visiško suderinimo. Kalbant apie minima, minimalius suderinimo reikalavimus, valstybės narės turi paisyti tam tikrų nuostatų, bet dabar atsiranda nauja direktyva, kuri įtvirtins naujas taisyklės ir valstybės narės negalės um, taikyti išlygų, tai yra privalės jas įdėkti. Nors galbūt galima bus įvesti griežtesnės nuostatas, dar, dar didesnę apsaugą. Uh, Ir norėčiau trumpai pristatyti, kokį sprendimą mes primėme savo komitete ir kokis, kokio požiūrio nusprendėme laikytis. Lapučio 10 dieną buvo nuspręsta, kad aš kaip komiteto pirmininkė draugė su komiteto vicepirmininku bei mūsų politinių frakcijų koordinatoriais, kurie, pavyzdžiui, parlam, na, nacionaliniuose parlamentuose tikriausiai būtų atsakingi už uh, politinės frakcijos discipliną, taigi nusprendėme, kad būtent tokiu formatu reikia dirbti ir ieškoti konsensuso. Taip pat, kalbant apie pasiūlymo apriepti ir sudėtingumą, kadangi parlamentas e, už poros mėnesių e, išsiskirsis ir bus Europos parlamento rinkimai, nusprendėme, kad reikia skirti laiko ir parengti darbinį dokumentą. Ir šis darbinis dokumentas bus išsiuntinėtas visiems nacionaliniams parlamentams į jūsų komitetus, kad jūs galėtumėte susipažinti su mūsų nuveiktų darbu ir be abejo su komisare Kuneva. Gegužės mėnesio plenarinėje sesijoje bus galimybė išsamei aptarti šį pasiūlymą ir parlamentas nusprendė, kad reikia patvirtinti rezoliuciją šiuo klausimu ir tiesiog išdėstyti gairias tai, kas mums atrodo yra aktualu kad naujasis parlamentas, kuris naujai susirinks, galėtų tęsti darbą. Taigi darbo grupė šiam pasiūlymui svarstyti dirbo labai konstruktyviai. Ir pirmas klausimas, kurį svarstėme, tai poveik, buvo poveikio vertinimas. Poveikio vertinimo studija, kurį kurią patikė komisija. Mes nusprendėme, kad reikės susipažinti su ją. Taip pat nusprendėme, kad reikės surenkti viešuosius svarstymus su suinteresuotų grupių atstovais. Bet, kolegos, nebejoju, kad jūs žinote, kad susidomėjimas šiuo pasiūlymu buvo didžiulis ir mes neturėjome galimybės susitikti su visais, pakviesti visų į sus, klausimus ir nusprendėme pasinaudoti e, technologijos technologijų pažanga ir pasinaudoti galimybę internetu bendrauti su interesantais. Tai, tai tikrai įdomus dalykas ir sakyčiau, kad e, tai buvo labai daug informacijos mums suteikęs pasikeitimas nuomonėmis. Mes klausėme žmonių, kas jums, ka, kas jums patinka šiame pasiūlyme, kas jums nepatinka. Jeigu nepatinka, gal turite alternatyvių pasiūlymų. Uh, Mes manome, kad pasiūlyme išdėstyti tikslai yra aktualūs, mes norime palengvinti verslui sąlygas veikti, bet taip pat nenorime nusileisti dėl vartotojų apsaugos. Taigi parašėme visų 27 valstybių narių uh, misijoms, atstovams dirbantiems Briuselyje ir pasiklausėme jų Jeigu jūsų valstybėje narėje būtų patvirtintas toks pasiūlymas, toks teisės aktas, kaip tai, ką tai reikštų jūsų šalyje galiojančiam vartotojų teisų įstatymui, kaip tas pasiūlymas keistų jūsų teisės aktą. Ir kaip jau sakiau, bus parengtas darbinis dokumentas jūs gausite, jis bus atsiūstas, jo apreptis yra labai aiški, ten bus kalbama apie poveikio vertinimo studiją, pagrindinius pasiūlymo aspektus, taip pat kokio masto harmonizacija siūloma šioje srityje pagal naują pasiūlymą, apie tai dar kalbėsime. Ir kaip jau sakiau, mes tikrai tikimės jūsų indėlio, kad su jūsų pagalba galėtumėme dirbti ir parengti veiksmingą teisės aktą, kuris būtų tikrai naudingas ir verslui, ir vartotojams. Norėčiau kreiptis į poną Dilek e, ir paprašyti jį kalbėti ir po to... Ne, sako pirmininkė. Pirmiausia pasisakys komisarė Kuneva ir paskui bus galimybė... Mm, pasisakyti, bus diskusijų laikas, kad jūs galėtumėte užduoti savo klausimus ir pateikti savo pasiūlymus. Thank you very much, Aline, and uh, good morning, everybody. I think that this is... Ačiū, Arlin. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, tai labai svarbus renginys ir lai, džiaugiuosi galimybę pristatyti jums naujausius pasikeitimus vartotojų teisų srityje Europos Sąjungoje, ypač savo pasisakymę norėčiau stelti dėmesį į komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl vartotojų teisių. Labai laukčiau jūsų indėlio formuojančios ryties ES teisės aktus. Aš tikiuosi, kad galiu tikėtis jūsų palaikymo, e, jūsų indėlio nacionalinių ir europinių lygmenių. Labai svarbu, kad uh, turėtume omenyje, kokie teisės aktai jau galioja Europos Sąjungoje šioje srityje. Todėl norėčiau tarti keletą žodžių dėl vartotojų teisių, teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse. Tai aš suprantu, kad tai yra šio sutikimo antros dalies tema. Ten daugiau kalbama, gal reikėtų daugiau kalbėti ir apie a, poveikio priemonės, teisinės priemonės. A, Taigi, visų pirma, reikia užtikrinti sveiką rinką, tinkamą rinkos veikimą, kad vartotojai galėtų veikti saugiai, kad būtų inovacijos skatinamos, priekyba per sieną kad būtų tikrai tinkamai veikiančios konkurencingos rinkos, nes tai yra labai svarbu užtikrinant ES ilgalaikį konkurencingumą. Čia tikrai dar yra daug ką nuveikti, kad vidaus rinka daug geriau veiktų mums visiems. Dabar pagal, pagal ES teisę vartotojų teisės yra gana skirtingos skirtingose valstybėse narėse, taigi m, mm, skirtinga ta bazė, labai fragmentuota bazė ir pagal Roma 1 teisės mm, nuostatas, jeigu a, priekiautojas nori pardavinėti, kuris, yra, kuris veikia vienoje valstybėje narėje, nori prekiauti kitose valstybėse narėse, tai jis turi prisitaikyti prie 27 skirtingų teisinių sistemų. Mūsų poveikio tyrimo studija tai parodė ir labai svarbu yra tai turėti omenyje, ypač šiuo a, ekonominės krizės laikotarpiu dėl to, kad teisinės sistemos yra tokios fragmentuotos valstybės, valstybėse narėse. Čekijoje, Prancūzijoje terminas, pagal kurį galima per kurį galima nutraukti e, sutartį, yra, pavyzdžiui, Čekijoje, Prancūzijoje septynios e, kalendorinės dienos, Junktinėje karalystėje septynios darbo dienos. Taigi, kokia čia yra apsauga, kokia čia yra, e, koks signalas yra duodamas ir verslui, ir vartotojams nes iš tikrųjų ta rinka turi būti tikrai bendra pil, mūsų piliečiams. Todėl prekiautojai dažnai apsisprendžia tiesiog um, neprekiauti, nepardavinėti savo produkcijos um, pirkėjams, kurie yra kitoje valstybėje narėje. Ir apie 50 procentų tų, kurie dabar ne, nedalyvauja tarptautiniai priekyboje, vis tik tai norėtų dalyvauti um, joje, jeigu ta našta, kurią tenka jiems patirti dėl tokių skirtingų sistemų veikimo ir, ir panašių dalykų, būtų mažesnė. Šiandien Briuselėje Pirmą kartą vyksta vartotojų atstovų suvažiavimas. Turime vartotojų teisų organizacijų tinklus, reguliavimo institucijų atstovus, kitus, kas parodė susidomėjimą šią sritimį. Ir tai, kad mm, įmonės nenori pardavinėti vartotojams kitoje valstybėje, jau virsta į politinį klausimą, ypač žmonėms iš rytinių valstybių Jie klausia, kodėl, jeigu mes iš naujų valstybių, tai mus, mes esam tarsi baudžiami to, kad, kad mes esam iš naujų valstybių, mes tarsi esam antrarūšiai vartotojai. Tačiau iš tikrųjų tai netiesa. Ir todėl labai svarbu su jumis politikais pasidalyti to įspūdžiu, tuo, tą mintimi, kad tikrai ta bendra rinka nėra paprastas dalykas ir dažnai netgi labai tokios nedidelės galbūt detalės susijusios su vidaus rinka gali būti traktuojamos labai politiš, politizuotai. Uh, Labai svarbu yra sudaryti galimybės visiems pasinaudoti vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis ir aš čia noriu imtis veiksmų. Taigi norime čia aptarti du svarbius dalykus. Kaip galėtumėm pagerinti vidaus rinkos veikimą mūsų vartotojams ir kaip vartotojai galėtų geriau pasinaudoti bendros rinkos teikiamą naudą. Aš manau, kad atsakymas į šios du klausimus yra um, mažmeninės priekybos išlaisvinimas toje vidaus rinkoje ir vartotojų teisų užtikrinimas. Ir būtent čia direktyva dėl vartotojų teisų ir siekiama tai padaryti siekiama surenkti plačias konsultacijas su visuomenė, tai kad dokumentas būtų ne tik tai šiaip surašytas o, mūsų kabinetuose komisijoje. Labai svarbu yra apžvelgti visas vartotojų teises, garantuoti vartotojų teises visoje Europos Sąjungoje. Ar jie pirktų priekės per internetą, ar kažkur tai um, miesto centre parduotuvėje. Tai yra labai svarbu mūsų visiems piliečiams ir vartotojais ar Praho, ar Berlyne, ar bet kur Europoje tikrai labai įvertintų tas galimybės tarkim, pirkti priekes iš, tarkim, iš, iš Liublianos ar iš Kopehagos ar iš dar kažkur, nes vartotams tai atrodo, kad tai yra jų natūrali teisė per 30 metų tikrai daug kas pasikeitė ir 500 milijonų ES vartotojų tie nauji pakeitimai būtų labai svarbus, bet to jie būtų labai svarbus ir verslui labai atėjo tikrai laikas pažvelgti, koks yra sudėtingas ekonominis klimatas yra dabar. Reikalinga nauja vartotojų teisų politika, kad būtų galima užtikrinti jų gerovę ir labai aukštą vartotojų apsaugos lygį. Aš suprantu, kad vien ši direktyva neišspręs pasaulinės finansų krizės problemų. Aš taip norėčiau, kad tai būtų, bet tai neįmanoma. Tikrai nebus įmanoma išspręsti ir visų tų problemų, su kuriamis dabar susiduria vartotojai. Tačiau iš tikrųjų bus daug kas padaryta, kas dabar kliudo vartotojams e, normaliai gyventi. Pavyzdžiui, bus e, sugriežtintos taisyklės dėl pristatymo. Dabar mes žinome, kad pavyzdžiui, jeigu um, tarkim, kažką nusiperki kitoje valstybėje už sienos, tai prekės turi būti pristatytos per 30 dienų, kur tai bebūtų, kuriame tai bebūtų Europos kampelėje. Be to turi būti taisyklės dėl kompensacijų, tarkim, jeigu ir tos prekės yra sugadinamos ar prarandamos pakeliu. Dabar kol kas trūkumų labai daug, labai daug spragų. E, elektroninė priekyba dabar labai e, plečiasi ir klesti. Ir iš tikrųjų e, vartotojai susiduria su didžiulėmis problemomis, kuomet prekės nepristatomos, pristatomos pavėluotai arba pristatomos sugadintos. Yra daug tokių um, paslėptų nuostolių. Jeigu, tarkim, nėra tai parodyta, tai tarsi jų nėra. Taigi, dėl tų su dėl to, kas, kas yra siūloma dabar, tai yra tikrai įmanoma padaryti. Pavyzdžiui, kas Čekijoje ar Prancūzijoje dabar yra uh, siūloma. Pavyzdžiui, dėl to, kad būtų uždraudžiamas toks variantas, kuomet reikia pažymėti ekrane, ar tu nori pasirinkti draudimą ar ne. Tai jau ir, ir tada tu pasirenki ar nepasirenki, po to gali tą atmesti arba net mesti ten tą, tą kompaniją, kuri prekiavo, bet ne tu pats, kuris perki. Ir jeigu tarkim, e, eina kalba apie pardavimą ne e, parduotuvėje, tarkim, jeigu lankosi e, kažkokie tai prekių platintojai, skambina tau duris, tai irgi pateks jau į šią direktyvą, kad visų tipų sutartis būtų apimtos labai svarbu, nes tik tai taip mes garantuosime vartotojų apsaugą, taip pat ir tokiose valstybėse kaip Junktinė karalystė ar Danija. Toliau kitos nuostos dėl skaidrumo taip pat bus susitikti sustiprintos. Pavyzdžiui, jeigu yra reikalaujami kažkokie tai e, užstatai ar pinigų paėmimas iš kreditinės ar debitinės kortelės, tai apie tai turite būti informuojami jeigu yra kažkokios tai uh, visos tos taisyklės, kurios pateikiamos, turi būti suprantamos žmonėms kad nebūtų kažkokių tai paslėptų punktų smulkių šriftu, kad taisyklės būtų tikrai paprastos, nes tuomet ir verslui bus paprasčiau žinoti, kokioje yra situacijoje e, jie yra. Taip pat ir aukcionai tiesa pateks į, į tas pačias nuostos, kaip ir kito, kiti sandoriai e, internetu. Ar šis pasiūlymas yra labiau palankus vartotojams ar verslininkams? Dažnai keliami tokie klausimai, tarsi šios dvi savokos būtų diametraliai priešingos. Tačiau aš noriu pasakyti, kad tai, kas yra gerai verslui, yra gerai ir vartotojams. Ir atvirkščiai, kas gerai vartotojams, gerai ir verslui. Iš tikrųjų, kalbame apie vidaus rinką ir vartotojus. Tai yra IMKO komitetas juk irgi apima tuos du dalykus. Uh, jeigu rinka e, gerai veiks, e, tam, kad rinka gerai veiktų, e, reikia jai tokių vartotojų, kurie žinotų savo teisės ir galėtų suvaidinti savo vaidmenį iki galo. Iš tikrųjų, čia valstybės naros, narės nėra verčiamos atsisakyti savo sutartinės teisės nuostatų. Taip pat nėra verčiamos atsisakyti, pavyzdžiui, garantijų dėl statybos ar skaitmeninių paslaugų tiekimo. Uh, Taip pat nėra verčiama reikalauti iš įmonių kažkokiu tai papildomų komercinių garantijų, taip kaip kažka, bet kas užsimanė. Aš manau, kad iš tikrųjų, kai yra aiškesnės tos taisyklės, tai tada ir vieniem, ir kitiem viskas yra daug paprasčiau ir geriau. Tokiu būdu bus galima pakoreguoti kiek pasenusius teisės aktus pagal vidaus rinkos realijas ir atitinkamai pateisinti e, e, piliečių, vartotojų ir verslo e, lūkesčius, nes iš tikrųjų tokiu būdu įmonėms irgi sumažės visa našta ir išlaidos, kai reikia prisitaikyti prie vairių skirtingiausių taisyklių ir taip toliau. Aš labai tikiuosi, kad e, jūs visi palaikysite šios pasiūlymus ir nacionalinių ir Europos parlamento nariai. Labai svarbu, kad būtų gyvendinamos aiškiai e, vartotojų teisų nuostatos. Iš tikrųjų, ES teisės aktai neturi prasmės, jeigu jie nėra tinkamai perkelti gyvendinami ir paskui valstybių narių lygmenio, jeigu nėra priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą sankcijų. Uh, Taigi labai svarbu, kad direktyvos būtų tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę. Ir aišku, po to, kai yra perkelta ta teisė į nacionalinę teisę, komisija paėda toliau valstybėms narėms vienodai gyveninti teisės aktas po visą, po visą Europos Sąjungą. Taip pat noriu paminėti nesažininkos komercinės praktikos ir klaidinančios lyginamosios reklamos direktyvas. Uh, Pavyzdžiui, šioje direktyvoje dėl nesažiningos komersinės praktikos jau yra e, teisės nuostatos perkeltos beveik į visų valstybių narių, išskyrus dviejų teisę. Ir mes e, norime užtikrinti, kad iš tikrųjų visų valstybių teisės aktai būtų vienodi pagal direktyvos reikalavimus ir mes žiūrime, kaip dabar vietos valdžia valstybėse narėse įgyvendina jau tas nuostatas. Vienodas įgyvendinimas e, turi būti užtikrintas visoje Europos Sąjungoje, kad būtų vienodai visur um, traktuojamos uh, teisinės nuostatos apibrėžimai ir taip toliau, kad būtų apimta įvairiausia priekybinė praktika ir pati naujausia, kokia tik tai besiformuotų vidaus rinkoje. Ir taip pat, kad būtų visi tie, kas turi žinoti, žinotų apie tas teisės, um, teisinės nuostatas. Ir tam yra rengiamos gairės, šią komisiją tą daro ir, ir per perkelimo procesą, ir per pirmuosius gyvenimo metus mes tikrai teikėme tą pagalbą tam, kad būtų tikrai vienodas e, bendras supratimas visoje ES, kokios yra tos nuostatos. Ir aš noriu pateikti neseną pavyzdį dėl vartojimo kreditų direktyvos, kuri buvo patvirtinta praeitais metais. Ir iki birželio o, tai komisija labai padėjo valstybėms narėms E, iki 2010 metų birželio turi būti įgyvendinta ši direktyva ir e, lapkričio mėnesį ir praeitą mėnesį buvo surenkti seminarai valstybėms narėms dėl to, kaip perkelti e, tos, to, tos direktyvos teisės nuostatas ir, ir, buv, ir komisija parengė cirka inter, interneto svetainę, kad būtų daugiau informacijos, kad būtų paragintos valstybės narės keistis pažangiausią praktiką. Dabar dėl sankcijų, dėl e, to, kaip yra žiūrima, kaip yra įgyvendinama jau um, įgyvendinama ta teisė. Labai svarbu, kad tikrai visų direktyvų taisyklės būtų tinkamai ir efektyviai gyvendinamas. Dauguma priekybininkų dirba sąžiningai, tačiau yra ir tokių, kurie vardan e, pelno tikrai pakenkia kartais varduotams, pasinaudoja apgaulingą reklamą, apgaulingą praktiką. Ir tokia, toks elgesys ke, e, iš tikrųjų kenkia vartotojams e, ir, ir sumenkina priekybininkų įvaizdį. Taigi valstybių narių teisės saugos institucijos turi atitinkamai dirbti, jos turi turėti ir pajėgų, ir išteklių tam, kad galėtų nustatyti, jeigu yra netesta priekybinė praktika ir taikyti sankcijas. Aišku, čia yra nauji iššūkiai, yra technologiniai, ekonominiai pasikeitimai ir aišku, valstybė tokios teisėsaugos institucijos turi taip pat sugebėti dirbti ir toje situacijoje, kai viskas vyksta per sieną europiniu mastu. Tai reiškia, kad jų pastangos turi būti vienodos, turi būti efektyvios, turi būti koordinuojamos. Ir Todėl aš manau, kad vartotojų teisų teisės aktai yra man prioritetinės rytis. Uh, nebus gerai, jeigu mes nedirbsime iš vien, jeigu tikrai e, tų teisės aktų, kurie prieimami, nelydės nuoseklus tvirti veiksmai. Aš manau, kad iš tikrųjų daug kas padaryta, bet dar daugiau gali būti padaryta. Komisija labai siekia, kad gyvendinimas įvairiose sritise būtų koordinuojamas um, ES lygmenių. 2007 metais buvo atlikta analizė ir apie um, 30 punktų su avialinijų sektoriumi buvo suderinta, buvo svetainiai paskelbta. Vėliau šiais metais dar bus atliktas tyrimas komisijos užsakymų, pasižiūrint, kiek iš tų punktų situacija pagerėjo. Ar, pavyzdžiui, toliau dėl mobiliųjų um, telefonų paslaugų buvo atlikta studija ir pa paaiškėjo, kad uh, gana daug tokias paslaugas teikiančių o, kompanijų gali būti, kad pažeidžia europinės taisyklės. Ir buvo o, paprašyta komisijos pa, pa, pažiūrėti atitinkamų tarnybų pažiūrėti, ką galima padaryti ir dabar mes jau rengėme o, komunikatą dėl to, kaip galima situaciją pagerinti toj situacijai. Ir čia toj studijai bus, tame komunikate bus įvertinta, kiek jau priemonių pritaikyta vartotojų teisų gyvenimo srityje, kokie yra iššūkiai, kaip ir jas reikia spręsti, kokie yra trūkumai tam, kad būtų galima efektyviau taikyti sankcijas vartotojų teisų užtikrinimo srityje. Dar vienas klausimas, kas irgi man prioritetinis klausimas, tai yra vartotojų teisų užtikrinimo priemonės. Aišku, vartotojai turi teisę į kompensaciją, jeigu jie patiria nesažiningą prekybinę praktiką um, ir gali kreiptis į teismą. Pagrindinė priežastis, kodėl to nedaro, aišku, yra labai brangi kaina, nes teismai brangiai kainuoja, ilgai užtrunka. Tai reiškia, kad tik tai kas, kas penktas E, vartotojas ES nesikreipia į teismą, nes e, ieškiniai yra mažesni nei tūkstančio eurų sumos. E, tačiau aišku, kad žala yra didelė bendrai ir labai dažnai vartotojai iš tikrųjų atsiduria tokio nepavydėtino situacijoje, jie patiria nuostolius. Komisija dabar analizuoja tas problemas, su kokiomis susiduria vartotojai, kai eina kalba apie jų teisų įgyvendinimo priemonės, jų teisų užtikrinimo teisinės priemonės, vyksta internetas internetinės konsultacijos, neseniai paskelbėme žalėją knygą, atgavome daugiau kaip 200 atsakymų į ją, nors valstybėse narėse skirtingos yra teisų užtikrinimo priemonės. Vis tik tai alternatyvios ginčių sprendimo sistemos, kaip kad, pavyzdžiui, arbitražo ar tarpininkavimo sistemos veikia kai kuriuose, bet ne visose. Apie 13 valstybių narių Mm, net jeigu ir egzistuoja tokios sistemos, jos nedažnai yra naudojamos. Taigi iš tikrųjų yra galimybių gerinti sistemas, kurios yra skirtos būtent e, kompensavimui užtikrinti vartotojo teisių uh, užtikrinimo priemonėms. Ir aišku, kad galima pritaikyti privalomas, neprivalomas teisinės priemonės, Tačiau e, nesileisiu aš čia gal daugiau į detalės, tik noriu paskelbti, kad konsultacijų rezultatą, kai jau turėsime, toliau komisija analizuos, kokiu kitų veiksmų galime imtis. Bet koks bebūtų mūsų pasirinktas kelias, pagrindinis mūsų e, siekis, aišku, yra užtikrinti, kad vartotojo teisės būtų ginamos efektyviau. Tai yra mūsų galutinis tikslas. Ir Labai svarbu yra turėti omenyje tai, kad yra užtikrinamas vartotojo teisės ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių ir kad visos tos teisės galioja visiems mūsų piliečiams. Noriu padėkoti Jums visiems už pakvietimą į šį renginį ir labai tikiuosi Jūsų visų tolesnio indėlio. Dėkoju, ponė komisarė, ir dabar kreipiuosi Jūs. Norėčiau informuoti, kad kol kas yra šeši mūsų komiteto nariai. Na, ir daugelis narių jau grįžta į savo regionus rinkinės akivirtas dėl rinkiminės kampanijos, tačiau tarp mūsų turime šešis labai aktyvius narius. Taigi suteiksiu žodžius ponas Bo, ponas Harberis, ponas Švab, ponas Het ir ponas Rūla. Taigi jie visi yra mūsų komiteto nariai. Ir dar vienas narys, kuris sėdi toliau, todėl pirminkė nepamatė. Taigi jie, jie yra pilna teisė nariai, labai aktyvus ir todėl nedėbėjoju, kad jie pasisakys mūsų diskusijos metu. Bet kadangi turime nacionalinių parlamento atstovų, tai norėtųsi pirmiausia suteikti žodį jums. Taip pat ir, tarkim, pirmą suteiksiu žodį dviems nacionalinių parlamento atstovams, o po to mūsų parlamento e, komiteto nariams. Taigi, pirmiausia, ponas Valūčiai iš Maltos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti E, šiame susitikime skirtame Europos vartotojų klausimams ir pastaraisiais metais Maltoje tūkstančiai maltiečių piliečių e, skūsdavosi, nes jiems ir jie mus ragino e, rengti teisės aktus prieš E, neteisingas teisinės procedūras, pavyzdžiui, dėl PVM gražinimo ar mokesčių gražino tiems automobiliams, kurie Maltoje buvo įsigyti iki 2004 metų uh, kovo mėnesį, tai yra nuo kovo iki 2008 metų uh, gruodžio mėnesį. Na ir mano kolega iš Maltos esantis šiame parlamente kreipėsi atitinkamų prašymų į Europinės institucijas Na ir tiesiog reikia sureaguoti į tūkstančio Maltos e, vartotojų skundus, kurie nebuvo informuoti apie teisės aktų pokyščius ir galimas, turimas galimybės. Sutinku su pono uh, Grego pasiūlymu dėl vartotojų teisės. Tai yra, kad reikėtų apsaugoti vartotojus nuo arogantiško valstybinio narių vyriausybė elgesio. Na yra labai svarbu, kad reikėtų, reikėtų apjungti privačius ir viešuosius interesus ir tiems interesams atstovautų vienas organas. Ir tik toks organas, tokia įstaiga galėtų didinti ar reglamentuoti prekių e, kainas arba, pavyzdžiui, viešasis paslaugas ir kitas paslaugas, įskaitant, pavyzdžiui, vandens, elektros kainas, taip pat oro uosto e, mokesčius. Na ir taigi reikalinga sistema, kuri užtikrintų e, nuoseklumą ir atitikti. Ta sistema turėtų būti vienoda visose 27 valstybėse narėse. Na ir, e, ir tokia sistema reikalinga, juolab, kad Maltoje labai padidėjo elektros energijos kainos ir nėra tam pagrindimų. Na ir aišku, svarbu, kad vartotojas pilietis būtų apgintas ir netaptų uh, mokesčių paskaičiavimo matematinių lentelių auka, neveiksmingos vyriausybės auka. Kitas dalykas, uh, mes taip pat turėtume suderinti ir teisės įgyvendinimo, taip pat ir e, apsaugą, kaip tai buvo labai sėkmingai, teisingai paminėta. Na ir svarbu, kad būtų tinkama informacija um, vartotojams tam, kad jie, pažiūrėjau, galėtų sužinoti apie tai, kaip gali būti gražinti mokesčiai, bet tokią informaciją mes pradėjome gauti tik prieš keturis metus dėl žalos atlyginimo, nes atrodo Maltos e, vyriausybė niekuomet nebuvo svarbu e, informuoti apie tokius dalykus visuomenę. Na ir todėl mūsų piliečiai nebuvo pakankamai informuoti ir negalėjo įsikišti. Mm, ponas Josefas Muskatas ir Lusas Grekas buvusiai parlamento nariai 2007 metais, kai jie kreipėsi, jeigu jie nebūtų kreipėsi kovaką, tai iki šiol tie piliečiai būtų buvę neinformuoti. Na ir toks vyriausybės viltinimas, aišku, neigiamai atsiliepė vartotojams. Na ir vartotoją apsaugotume, aišku, suteikdami jam informacijos. Pone pirmininkė, aš manau, kad reikėtų labiau pasižiūrėti ką reikėtų padaryti tam, kad įgyvendiname direktyvos nuostatas, pavyzdžiui, tas nuostatas nukreiptas prieš vyriausybę, tuo atveju, jeigu vyriausybė netinkamai taiko Europos įstatymus. E, pirmininkė, aš suteiksiu žodį kitam kalbėti ir paprašyčiau apsiriboti trimis minutėmis, nes kitaip nesugebėsiu suteikti žodį visiems. Dabar ponia Kalamanli iš Prancūzijos, prašau. kalbėtoja kalbė nesijungus mikrofonu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jūs išdėstė įdomių minčių savo pasisakymo metu, atsakėte į kuriuos klausimas, bet jeigu norime pagerinti teisės aktus e, saugančius vartotojus, na tai aišku, mes galime pritarti šiai siūlomai direktyvai, bet kita vertus sudaro įspūdis, kad e, labai plačiai užsimota viską harmonizuoti ir tai nėra visuomet tinkamas dalykas. Vartotojų apsaugos atstovai mano, kad ši direktyva daugiau duota naudos verslui, o ne vartotojams. Na ir mes beveik linkę pritarti, nes kai kurie klausimai bėda ir neatsakyti yra neiškumų, kuriuos reikėtų pašalinti, nes juk mes norime ateitie turėti Europos vartotojų apsaugos kodeksą. Na ir visiems mums kyla problemų dėl taikymos ryties ir priklausomai nuo skyrių ar straipsnių, tas taikymos rytis skiriasi. Na, o aišku, kai kuriuose srityse um, taikoma Europinė teisė, kitose ne, ten galioja nacionalinė teisė. Na, yra aišku ir skirtingų prekių, pavyzdžiui, yra klasikinių prekių, kaip pavyzdžiui, ir knygos, ir skirtingoms prekiams taikomas skirtingos nuostatos. Kitas dalykas yra pil... e, vienodos garantijos. Tarkim, jeigu padaryta žala, jeigu e, tarkim, prekės turi defektų, kurių iš karto negalima buvo nustatyti, tai kaip tuomet bus kompensuojama už tokią žalą, kai įsigalios naujasis nuostatas. Kitas dalykas yra um, nuostatos užkirčiančios kelią piknaudžiavimui. Čia taip pat reikalingi atitinkami mechanizmai. Ir uh, tekstas bus priimtinas tik tais tuomet, jeigu bus atsižvelgta į visus šiuos būkštamus, todėl norėtųsi, kad komisija kai ką viską dar patikslintų. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Harboriui, kuris EPPDE e, e e frakcijos atstovas mūsų komitete, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau šiltai pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų, susirinkusius čia, ir išsakyti keletą pastebėjimų dėl to, ką, kodėl mes manome, kad svarbu sustiprinti mūsų dalyvavimą šioje srityje. Tikriausiai dėl to visų pirma, kad vis geriau suvokiama, kad tai kaip vartotojas e, mato savo teisių apsaugą bei skirtingos valstybėse narėse galiojančios sistemos yra labai svarbus komponentai, kuriuos reikia atsižvelgti rengiant teisės aktus Europos mastu. Ir komisija be abejo rengia labai plačias konsultacijas, tačiau jūs savo ruoštų dirbate su savo vyriausybės atstovais ir su savo šalies vartotojų teisų organizacijų atstovais. Ir būtent to, tokie pasikeitimai, tokia informacija yra ypač svarbi. Neseniai buvo rengiama e, direktyva dėl e, nesažiningos prekybos dėl nesažininkos komersinės praktikos. Tai yra labai svarbu, taip pat svarbus dokumentas ir čia pereinu prie svarbiausio savo teiginio. Tai yra, pirmininkė, noriu toliau pakalbėti apie jūsų darbą rengiant tai, kaip mes dirbame rengiant vartotojų teisų direktyvą. Taigi, jeigu bandysime įsivaizduoti, kokią strategiją, kokiu mąstymu visą tai paremta ir kokius pasiūlymus mes teiksime, Tai sakyčiau, kad čia mums atsiveria puikiai galimybė jūs visapusiškai traukti į šį procesą. Pavyzdžiui, mano šalyje lordų rūmai jau dalyvauja šiame darbe. Ir sakyčiau, pirmą kartą, na, mes įtraukėme jūs į tokį pasikeitimą nuomonėmis. Ypač noriu atkreipti jūsų dėmesį į komisijos pateiktą šio pas, pasiūlymo poveikio vertinimo studiją, kur analizuojama, ką reikš šis teisės aktas. Mums ypač įdom, įdomus yra jūsų atsiliepimai apie tai, ar, ar kaip jums tai atrodo, ar iš tikrųjų taip ir bus. Nes Taip galima bus užtikrinti, kad perkeliant teisės aktus valstybėse narėse tai būtų na, padaryta optimaliausiai. Taip pat, kaip Jūs manėte, kokių, problemų, kokių konkrečių problemų gali dėl to kilti Jūsų šalyje, Jūsų vartotojų organizacijoms. Taip pat tai svarbu ir siekiant e, užtikrinti intensyvesnę tarp valstybinę prekybą. Mes savo ruoštų vidaus rinkos komitete, aišku, norime, kad rinka na, būtų kuo gyvybingesnė, bet nenorime. Norime ir užtikrinti, kad vartotojai teisės būtų apgintos ir kad jie žinotų, kur reikia kreiptis, jeigu jie nori tos apsaugos. Taigi vyks rinkimai, darbas bus tęsimas po rinkimų, bet galbūt jūs galėtumėte na, tokią informaciją, apie kurią mes čia kalbame, mums suteikti. Pirmininkė, dabar pane Brenstrom iš Švedijos. Fru ordförande, allmänt sett är Sverige positiv till förslag. Ačiū. Bendrais bruožais Švedija labai teigiamai vertina šį pasiūlymą. Švedija taip pat pasisakys už visišką šimtaprocentinę harmonizaciją, kad užtikrintume tinkamą vartotojų apsaugos lygmenį. Mes manome, kad tas pasiūlymas yra geras, nes remiamasi svarbiomis juridinėmis vartotojų apsaugos nuostatomis. Manau, kad vartotojų apsauga mums turi rūpėti ir mes nenorime, kad ši sistema būtų keičiama netinkama kryptimi. Mes norime, kad vyktų harmonizacija ne žemyn, o aukštyn. Ir noriu, kad pasinaudotumėme galimybę ir padidintume vartotojų apsaugos lygmenį visose valstybėse narėse. Manau, kad galime pagerinti padėtį ne tik vartotojams, bet ir prie, prekybininkams, prekiautojams. Manau, kad tai paskatins ar valstybinė prekyba, konkurencija bus didesnė ir tai užtikrins geresnės kainas. Taip pat norime užtikrinti, kad vartotojų apsauga būtų labai aukšto ligmens, nes tuo būtų suinteresuoti ir vartotojai, ir mm, verslo atstovai. Direktyvoje yra nuostatų, kurių, kurios mums atrodo neaiškios, neaiškiai suformuluotos, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų pirkimas. Svarbu, kad tekstas būtų suformuluotas taip, kad sudėtingus klausimus būtų įmanoma suvokti, suprasti. Tai bus aktualu ir vartotojams, ir prekybininkams. Taigi svarbu taisyklės ne tik tai suvienodinti, bet ir įtvirtinti aiškias nuostatas, kad būtų galima jas įdėkti. Taigi aš manau dar kartą, kad tai tikrai paskatys ir valstybinė prekyba. This is, is it Krunigan? Pone Kruniga iš Slovenijos. Atsiprašau, jei neteisingai ištariu jūsų pavardę, sako pirmininkė. Besedo, gospa predsedujoča. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už šias diskusijas, dėkuoju už suteiktą žodį. Na, Slovenija iš esmės palaiko direktyvoje suformuluotus tikslus, tačiau manome, kad pilnas harmonizavimas neturėtų būti vykdomas kokybės sąskaita, tai yra tos kokybės, kurie jau pasiekta valstybėse narėse sąskaita. Slovenijoje jau yra užtikrinta gan aukšta vartotojų apsauga, yra atitinkami teisės aktai, jau daug metų skiriame tam daug dėmesio ir norėtųsi, kad tokia direktyva nepakenktų jau pasiektiems tikslams bei um, mūsų vartotojų apsaugos lygiui. Todėl gan atsargiai žiūrime į šią direktyvą. Mūsų vartotojų apsaugos asociacija, kuri labai aktyviai pas mus veikia, yra jau atitenk, pateikusi atitinkamų pasiūlymų ir išdėšiasi minčių. Taigi aš pristatysiu tai, ką jie siūlo. Pavyzdžiui, jie siūlo, kad būtų išplėsta prekybininko apibrieštis įtraukiant ją ir viešuosius prekybininkus ar viešai sektorių. Taip pat reikėtų įtraukti ir tokias paslaugas kaip vandens, elektros energijos ir panašiai tiekimas. Taip pat reikėtų išplėsti ir tarpininko apibriežti, nes e, yra atitinkamų nacionalinės teisės sričių, kur, kurias reikėtų įtraukti. Taip pat reikėtų pakeisti apskundimo e, sritį, ta, pavyzdžiui, įtraukiant įtraukiant apeliavimo galimybę. Taip pat reikėtų išplėsti ir papildyti sutarties sąlygas. Taip pat konsultuojama dalyje turėtų būti nurodyta, jog kiekvienoje valstybėje narėje reikėtų vartoti oficialią kalbą ir viską suformuluoti suprantamai. Labai svarbu, kad nuostatojus reglamentuojančias vartotojų teisę būtų privalomo pobūdžio ir jų turėtų laikytis visi. Slovenijai vartotojų apsaugos klausimas yra labai svarbus ir norėtųsi, kad vartotojų apsaugos teisės nuostatos galiotų ir interneto aukcionams, nesvarbu teisės aktus pritaikyti prie naujų technikos tendencijų. Taip pat ketvirtas skyrius mums krenta į akis. 26 straipsnis. Ten E, reikėtų teis, taikyti teisinės priemonės su atveju, jeigu, pavyzdžiui, trūksta kažkokio kiekio. Na ir bijome, kad tos straipsnio nuostatos susilpnintų e, mūsų galiojančią teisę, nes tarkim, jeigu yra nusipirkta sugadinta prekė, tuomet vartotojas turi vairių pasirinkimo galimybių. Jis gali pažiūrėti, siekti, kad prekė būtų pakeista, jis galėtų um, reikalauti ją pataisyti arba galėtų reikalauti gražinti pirkimo kainą arba dalinai kompensuoti žalą. Nu, o čia straipsnėje to pasirinkimo galimybių nėra ir tokiu būdu dėl šio straipsnio susilpnėto mūsų vartotojų apsaugos lygis. Taip pat direktyvoje reglamentuojamos e, komercinės garantijos, o taip pat ir komercinių garantijų taikymo laikotarpis. Pavyzdžiui, yra nustatomas kalendorinis, neatsižvelgiama tai, ar yra kalendorinis dienos, ar darbo dienos, per kurias galioja tos garantijos. Na, reikėtų viską bandyti suformuluoti optimaliau, o nebūtinai harmonizuoti, ypač dabartinės krizės akivaizdoje, kuri turi neigiamų pasiekmių nu, tiek vartotojams, tiek ir verslai. Ponas Tubo, e, jis yra iš mūsų komiteto. Žodis jam, prašau. Madame la Présidente, euh, mes chers collègues. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau e, pratesti E, Malkolmo Harbūro mintis. Visų pirma, norėčiau pagirti mūsų pirmininkę e, Arlin Makartį ir komisarę Kunevą, nes jos abi šioje srityje na, dirba labai energingai ir mes ateityje šiame parlamente tikriausiai vėl svarstysime tos srities teisės aktus. Ir manau, kad tai yra viena iš sričių, kurioje pažangos nepasieksi be politinės valios. Nes čia reikia atšvelgti ne tik į teisinę aplinką, bet taip pat ir, ir į politinės nuotaikas. Ir e, mes pradėjome šios ryties dokumentus dokumentų šio pasiūlymo svarstymą ir matome, kad mums pateiktas pasiūlymas iškėlė vieną politinę problemą. Tai yra maksimalaus nuostatų suderinimo aspektas. Ir pranešėja ponė Makartį netrukus teiks dokumentą, kuris bus atviro pobūdžio nes neturėjome laiko visapusiškai atsidėti šio klausimo nagrinėjimui. Aš nesakau, kad aš noriu palaikyti vieną ar kitą pusę, bet norėčiau pasakyti štai ką. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją pasaulyje, ekonominę ir finansų krizės, Europa negali dangstytis na, tokiomis priežastimis. Kalbant apie ekonominę Europos erdvę ir konkurenciją, konkurencingumo padėtį, negali aukoti savo socialinio modelio. Žinome, kad tarptautiniu mastu Europa bando kovoti su krize, priešintis jai. Nes mes jau esame prikūrę nemažai teisės aktų, kurie na, užtikrina tam tikrą socialinį buferį, krizės akivaizdoje. Mums reikia kalbėti apie tarptautinį vartojimą ir, ir tendenciją šioje srityje, bet turime nepamiršti ir, socia ir pasiekimų socialinė plotmėje. Turime nerizikuoti jais, neprarasti to, kas pasiekta. Bet svarbu, kad komisija mums labai tiksliai, mus labai tiksliai informuotų apie tai, ką šio pasiūlymo įgyvendinimas reikš kiekvienoje valstybėje narėje. Tuo atveju, jeigu siektume visiškos harmonizacijos. Ponas Harburas apie tai jau kalbėjo ir mes dar negalime išsakyti savo nuomonės, kol neturime tokių rezultatų. Tai yra, ką kiekviena valstybė narė atskirai mano. Dar vienas dalykas. Štai labai svarbus susitikimas, nes čia yra suvažiavę nacionalinių parlamentų atstovai. Ir matau, kad bent kai kurie iš jų yra prieš komisijos pasiūlymą, dangstydamėsi subsidiarumo e, terminu. Vokietijos Bundesratas, Prancūzijos senatas jau yra pareiškę, kad direktyva yra nepriimtina, nes ji kertasi su subsidiarumo principu. Nebejoju, kad anksčiau ar vėliau pasirodys, dar tokių komentarų pasirodys ir ateityje. Taigi, ponia Kuneva, manau, kad tai reikš papildomą užduoti, papildomą iššūkį. Ir kuomet bandysime ratifikuoti, bandome ratifikuoti Lisabonos sutartį ir įtvirtinti subsidiarumą per darbą su nacionaliniais parlamentais. Mes buvome kritikuojami, kad atsit ne, nekreipėme dėmesio ir nacionalinių parlamentų nuomonę. Manau, kad tai, tas faktas, jog vyksta tokios diskusijos, jau atskleidžia, kad mes kad mes apie tai kalbame, nors kita vertus jau patvirtintų teisės aktų nagrinėjimas yra labai įdomus pasiūlymas. Mes turime galvoti apie tai, kaip reikės įgyvendinti statymus, kuriuos patvirtinsime ir kaip jie pakeis Europos piliečių gyvenimą. Toliau pane Dvilova iš Čekijos Respublikos. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui už tai, kad sušaukite šios dienos posėdį. Na ir tokiu būdu galime pasikeisti nuomonėmis dėl šio labai svarbaus komisijos parengto teisės akto projekto, nes būtent šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su mūsų piliečių kasdienybė. Sugrįžkime prie Čekijos senato ir padėties pas mus. E, mes labai susidomėję sekame darbus susijusius su šiuo teisės aktu reglamentuojančiu vartotojų apsaugą. Na, mes e, apsvarstėme ir 2007 metų žalėje knygą, e, pagal kurią buvo pradėta peržiūrėti dabartinę situaciją. Na ir kartu su mūsų vyriausybė rengiame atsakymus į komisijos klausimus. Na ir kai kalbame apie vartotojų teisės peržiūrą, tai peržiūra, reforma ir supaprastinimas e, neturėtų reikšti, jog nebūtų atsižvelgiama jau kitus europinių lygių egzistuojančius instrumentus bei priemonės. Todėl norėčiau paklausti komisijos štaiko. Ar komisija rengdama šį teisės aktą atsižvelgia į bendrą orientacinį pagrindą per paskutinį mūsų senato posėdį 2009 metų kovo 26 dieną mes svarstėme tokį pasiūlymą. Šiaip mes e, pritarėme pilnam harmonizavimui tam, kad nebūtų susiskaldžiusi <clears throat> val... susiskaldžiusi E, vartotojų apsauga valstybės narėse dar skirtingų teisės aktų. Mums reikėjo suderinto teisės aktų, kuris e, užtikrintų gerą vartotojų apsaugą. Taip reikia atitinkamai informuoti ir vartotojus. Na, reikėtų atsižvelgti ir į teisingumo teismo praktiką. Na, svarbiausia vadovautis tokia prielaida, kad vartotojas yra protingas, veiksnus ir galės gauti, ir svarbu, kad jis gautų tinkamą informaciją, kuri leistų jam priimti savo sprendimus, ką nors, pažiūrėjau, įsigijant. Norėčiau palinkėti tiek jums, tiek ir bismos kabedencijos parlamentui svarstant šį pasiūlymą tam, kad galėtume gyvendinti bendrą tikslą. Tai yra didesnis vartotojų pasikeimas bendraja rinka bei platesni tarpvalstybiniai verslo sandoriai. Pone Solicon iš Švedijos, prašau. Tack så mycket. Tack för inbjudan och tack för en bra föredragning av... Ačiū. Dėkuoju už tai, kad pakvietėte mus. Taip pat noriu padėkoti komisarai už jos pasisakymą prieš pradėdama dirbti parlamente. Aš, už, aš dirbau vartotojų apsaugos srityje ir aš e, sutikau daugybę žmonių, kuriems rūpi šis klausimas. Ir aš žinau, kad, kad galioja daugybė teisės aktų ginančių e, vartotojus. Švedijoje mes labai didžiuojamės e, savo pasiekimai šioje srityje. Socialdemokratai ypač akcentuoja šią sritį, siekdami užtikrinti, kad mūsų, pas mus vartotojų apsauga būtų kiek manoma progresyvesnė. Tačiau ES mes turime daryti, nepamiršti, kad mes turime elgtis taip, kad tvirtinti tokias priemonės, kurios būtų naudingos vartotojams. Mes, matėm, mes esame susipažinę su komisijos pasiūlymų direktyvai, manome, kad jis yra mm, neblogas, bet yra ir kai kurių aspektų, kuriais vartotojų apsaugos ligmuo yra sumažinamas. Ir šį klausimą taip pat reikia svarstyti. Taip pat reikia atsižvelgti į draugybę kitų dalykų, kultūriniai skirtumai, atlyginimo sistema, socialinės apsaugos sistemos skirtumai. Šie dalykai yra labai svarbus vartotojams. Socialdemokratai norėtų pasiekti, kad Švedija galėtų išlaikyti na, tą didelį vartotojų apsaugos lygmenį. Vėliau, pane Hart, vidaus rinkos komiteto atstovė taip pat iš Švedijos. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ir kolegiams iš Švedijos. Jos beveik pas, viską pasakė, ką aš socialdemokratė iš Švedijos norėčiau pasakyti. Tik noriu pridurti, kad būčiau tikrai patenkinta, jeigu Europos parlamente turėtume galimybę tiek na, toliau dirbti šiais klausimais dėl vartotojų apsaugos. Manau, kad komisarė Kuneva puikiai dirba. Mes džiaugiamės, kad jūs esate tokia aktyvi ir kad bendradarbiaujate su nacionaliniais parlamentais. Jeigu norime, kad rinka klestėtų, turime užtikrinti, kad mūsų vartotojai būtų laimingi ir jaustųsi saugus toje rinkoje. Taigi ir parlamente turime siekti, kad būtų užtikrinta geriausiai įmanoma vartotojo apsauga. Aš esu patenkinta, kad e, vyksta darbas dėl vartotojų teisų direktyvos ir Kaip jau sakiau, mes džiaugiamės, kad parlamente šiam klausimui skiriama daug dėmesio, nes reikia daug, apsvarstyti daugybę dalykų, taigi tam reikia laiko. Ir kaip ponas Harboras sakė, mes norime dirbti su vartotojų teisų organizacijomis ir nacionaliniais parlamentais. Apie tai kolegos irgi jau kalbėjo. Mes, socialdemokratai, norime nuostatų harmonizavimo šioje srityje, bet nenorime, kad dėl to sumažėtų vartotojų apsaugos ligmuo. Norime, kad už užtik, būtų užtikrintas kiek įmanoma aukštesnis apsaugos lygis. Jau kalbame apie finansinės krizės, ekonominę krizę, kurią šiuo metu išgyvename. Gali taip atsitikti, kad, kad vartotojo apsauga gali smukti dėl to. Kai, kurios, pra, kai kuriuose pramonės sektoriuose tai jau pastebima. Taigi, galbūt reikia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 ότι ο κατακαιρματισμός... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ir komisariai. Tiesa, nacionalinės teisės fragmentacija ir skirtumai, kai na kalba apie vartotojų teisų direktyvos įgyvenimą, tai tikrai gali pakenkti vartotojų apsaugai, paversti ją netokią efektyvę. Tai iš tikrųjų yra kliūtis priekybai per sieną. Taigi labai gerai, kad komisija nusprendė imtis iniciatyvos ir peržiūrėti dabar galiojančius teisės aktus. Tačiau turiu pasakyti, kad mano požiūriu šis pasiūlymas e, dėl direktyvos, tokiu variantu, koks dabar yra pateiktas, daugiau svorio suteikia mm, reikalavimams, kurie keliami verslui ypač kai nekalba apie priekybą per sieną ir mažiau dėmesio yra skiriama vartotojų apsaugai. Aš tikrai nemanau, kad verslo ir vartotojų interesai yra labai skirtingi, priešingi. Ne, aš manau, kad jie gali būti suderinami ir tai yra, tai turėtų būti daroma visų labui, nes tai yra visų interesas. Uh, nes jį, iš tikrųjų vartotojas gali gauti didelės naudos iš prekybos per sieną plėtojimo ir atitinkamai verslas taip pat. Tačiau aš nežinau, ar tikrai visiškas teisės aktų suvienodinimas pasieks savo rezultatų. Pavyzdžiui, 2007 metais Graikijos vyriausybė peržiūrėjo vartotojų teisės e, aktų nuostatas ir šiandien turime įstatymą, kuris mano nuomonė yra labai efektyvus, yra labai plataus taikymo ir yra tikrai labai nemažai nuostatų, kurios užkerta kelią piknaužiavimui. Jeigu šis pasiūlymas e, dėl direktyvos būtų priimtas vis tik tai, kai kurie iš elementų nebebūtų laikomi piknaudžiavimu Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad mes dirbtumėm ne džiunglėse, juk verslas ne džiunglėse ir turi būti aiškios labai taisyklės. Ir yra, taigi reikia kalbėti apie visą eilę e, tam tikrų e, piknaudžiavimo atvejų, kurie yra pagal mūsų teisės aktus dabar laikomi tokiais, tai yra piknaudžiavimo atvejais ir mes norime, kad taip ir liktų tokia situacija iš tikrųjų priekybinėje praktikoje yra labai daug įvairių spastų vartotojams, kuriuos vartotojai gali lengvai įkliūti ir todėl mes galvojame, kad vartotojai turi turėti galimybę pasinaudoti tomis teisės nuostatomis, kurios jau yra įtvirtintos ir Graikijos, ir kai kurių kitų valstybių teisės aktuose, kurios yra daug platesnės nei ši direktyva, nes tai tikrai būtų lemiamas veiksnys ir tai leistų Europai e, galbūt įveikti ir dabartinę finansinę krizę. Vis tik tai turime iš, išvengti, kai nekalba apie priekybos per sieną sąlygas, turime išvengti tokios situacijos, kuomet būtų sumenkinta vartotojų apsaugo, sumažintas vartotojų apsaugos lygis. Viskas, ką mes darome dėl vartotojų, yra gerai ir verslui, gerai ir ypač verslui per sieną, nes kai vartotojai jaučia, kad jų teisės uh, yra paminamos, kai nėra pakankamo jų teisų apsaugos lygio, tai jie mažiau pasitikė rinką ir mažiau um, dalyvauja toje rinkoje, yra netokie aktyvūs. Tuomet, aišku, galutinis rezultatas yra labai prastas visiems. Taigi noriu padėkoti Jums už šią iniciatyvą. Mes tikrai turime puikią galimybę dabar teikti savo uh, pasiūlymus dėl Jūsų pateiktų to teksto patobulinimo. Ir tokie, tokios detalės, kaip pavyzdžiui, per kiek dienų turi teisę atšaukti sutartį e, ir taip toliau, atsižvelgiant į dabartinį sunkmetį, iš tikrųjų tai yra labai naudingi dalykai ateičiai. Pone iš Italės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Man patinka tai, kad ES institucijos rūpinasi ne tik pasiektais rezultatais ir tuo, kaip įgyvendinamos dabartinės nuostatos, bet imasi ir naujų iniciatyvų skirtų vartotojų apsaugai. Tai labai svarbu, ypač šiais laikais prasidėjus finansiniai ir ekonominiai krizai mūsų žemynę. Taip pat labai aktualu atkurti pasitikėjimą tarp vartotojų ir verslo. Mano manimu, naujas dalykas yra vis dažnėjantis tarp valstybiniai santoriai, pirkimai, pavyzdžiui, internetu. Ir patys mes pasinaudojame tokią galimybę ir pastebėjome, kokių tai teikia privalumų. Taigi, tokiu būdu turime didesnę paklausą. Yra galimybė naudotis labai plačiais katalogais ir taip pat galima palyginti kainas ir pasirinkti geriausią variantą. Bet analizė rodo, jog galima būtų padidinti tokius pirkimus internetu, jeigu kai kas būtų keičiama. Na, bet kai kalbame apie priekybą internetu, tai tenka konstatuoti, kad dažnai piknaudžiaujama, pavyzdžiui, dažnai neįmanoma tiesiogiai patikrinti prekės, neaišku, kada ją gausi, neįmanoma iš anksto numatyti ar nustatyti, ar ji turi defektų. Na, į tai turėtų būti atsižvelgta vartotojų apsaugos direktyvoje. Be to, šiuo metu egzistuoja daug skirtingų teisės aktų reglamentuojančių vartotojų apsaugą ir tai susijęs su tuo, jog buvo pasirinktas mažiausias vardikli, vardiklis, o valstybių narių teisės aktų tai, tai, teikiam apsauga yra aukštesnio lygio. Na, kita vertus, tai yra kliūtis įmonėms norinčiams teikti, parduoti savo gali, prekes kitose rinkose, tai aišku, blogai vartotojams, kurie galbūt negauna tokių prekių ir paslaugų ir todėl viską reikėtų labiau suderinti. Na ir nuostatos turėtų būti suderintos, nes juk ir įmonėms reikalingos aiškios ir suprantamos taisyklės. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų labiau harmonizuoti tai yra teisinė apsauga, jeigu prekybininkai elgesi nesažiningai. Ir čia reikėtų pagalvoti apie sumarinius skundus, galimybę pradėti tokius sumarinius skundus prieš gamintojus. Pabaigai norėčiau širdingai pasveikinti komisarę Kūnevą mūsų parlamento ir mūsų komiteto vardu. Žinau, jog jį balandžio 23 dieną atvyks pas mus ir jau iš anksto džiaugiuosi jūsų vizitu ir busimomis diskusijomis su jumis. Uh, Ačiū prie mūsų prisijungė ponia Roiteva, kuri yra komiteto vicepirmininkė ir ponia Hansliš, kuri irgi yra komiteto narė. Dabar ponui Švab suteiksiu žodį, tai Vokietijos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, jog šios diskusijos su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, mano manimo, yra labai įdomios ir vaisingos, nes jos rodo, jog kiekvienas iš Europos prisideda prie tokio teisės akto kūrimo. Aišku, e, reikia nepamiršti, kad kiekvienas turime subjektyvų nacionalinį požiūrį vartotojų apsaugą ir teisės aktus. Bet reikėtų suprasti, kad vartotojas yra ne vien tik, tais, vien tik vartotojas, bet kartu tie vartotojai yra ir e, darbuotojai, ir darbdaviai. Na ir todėl reikėtų atsisakyti klausimo, ką labiau apsaugoma, bet reikėtų galvoti, kaip galima būtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, sąžininką pusiausvyrą tarp uh, darbuotojų ir darbdavių, vartotojų ir priekybininkų interesų. Na ir vartotojo neapsaugosime, jeigu nustatysime tokius aukštus barjerus įmonėms, kad galiausiai e, uh, vartotojas nebegalės įsigyti tų prekių ir paslaugų, kurias jis norėtų. Taigi turėtume siekti, kad vartotojas turėtų kuo įmanome didesnę prekių ir paslaugų pasiūlą. Na ir ponia Kūniova, mano manimu, vertėtų pamastyti, ar dėl šios direktyvos, ar ši direktyva nepadėtų mums atsisakyti e, McDonaldizavimo Europos Sąjungoje. Tai yra, kai rinkoje dominuoja didžiosios didieji tinklai, stambios prekybos įmonės. Galbūt šios direktyvos dėka galėtume padėti mažesnėms įmonėms e, parduoti savo prekes ir paslaugas visoje Europoje. Man atrodo, kad tai yra svarbus aspektas ir jį reikia atsižvelgti diskusijose. Kita vertus, yra aišku, jog turime dėti visas pastangas, kad vartotojai Europoje ir toliau pasitikėtų vartotojų apsaugą ir jos lygių Europoje. Aš manau, kad to galime bendrai pasiekti. Na, kita vertus, dar yra neįspręstų klausimų Europoje, pavyzdžiui, kas konkrečiai yra už, atsakingas už ką. Todėl manau, kad vartodami, spręsdami šį klausimą turėtume derinti savo veiksmus su nacionaliniais par, reglamentais ir reikia būti atsargiems, kad e, mes tuos valstybėse narėse galiojančius vartotojų apsaugos aspektus nepakilėtume Europos lygį ir tokiu būdu jie galiotų visai Europai. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti, ar ta bendra koncepcija duos naudos privalumų visiems Europos piliečiams. Nors aišku, gali būti, kad dėl tokios bendros uh, koncepcijos bus pokyčių į gerą ar į blogą pusę e, valstybėse narėse, bet tie pokyčiai tikriausiai nebus labai dideli. Kaip ten bebūtų, dėkoju už diskusiją, siūlyčiau atsižvelgti į tuos mano išdėstytus dalykus. Ir tai pasakiau ne todėl, kad noriu galvoti apie mano rinkėjus pas mane Švabijoje, bet tiesiog norėtųsi, kad būtų sukurta direktyva, kuri būtų naudinga visiems ES piliečiams. Jučevič iš Lenkijos. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Pani i Panowie, cieszę się ogromnie, że takie... Ačiū pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad surinkta šis susitikimas. Aš manau, kad tikrai nekyla jokių abejonių, jog kalbant apie Europos rinkos bendros rinkos veikimą, yra ypatingai svarbu, kad vartotojų teisų apsauga veiktų ne tik nacionalinių lygmenių, bet ir europinių lygmenių. Noriu sutelkti dėmesį į santykius tarp pardavėjo ir kliento, pavyzdžiui, kai eina kalba apie sutarties sudarimą, paslaugos e, ar prekės reklamą. Analizė rodo, jog gali susidaryti tokia situacija, jeigu būtų patvirtintas šis naujasis pasiūlymas, kad mm, dalis tos rizikos po šešių mėnesių laikotarpio būtų perkelta vartotojui. Man atrodo, tą reikėtų persvarstyti, ar tikrai taip gali būti. Gal, ar tarkim, jeigu pretenzija netitinka sutarties sąlygų. Kitas dalykas, santykiai tarp vartotojo ir gamintojo, vartotojo ir verslo. Labai svarbu nesikišti į verslo veikimą. kai eina kalba apie vartotoją, aišku, reikia saugumo, reikia pasitikėjimo, tačiau kai eina kalba jau apie verslo pusę, reikia, aš manau, turi būti kuriamas pasitikėjimas užtikrinant kokybę. Ir trečias dalykas yra teisinė aplinka, kuri yra susijusi su vartotojų teisų užtikrinimu. Aš remčiau tuos, kurie pasakė, kad e, ji turi būti paprasta ir suprantama vartotojui Aš manau, kad iš vartotojo pusės to yra tikimasi, bet kita vertus, ta teisinė aplinka taip pat e, neturi sukurti pernelik didelės naštos verslui, nes tuomet, aišku, visą tai persikels į ekonominius padarinius, nes tuomet rezultatas ekonomikoje gali būti toks, kad e, gali išaukti kai kurių prekių paslaugų kainos. Mano nuomonė svarbiausias dalykas santykiuose tarp vartotojų ir verslo yra informacija. Tinkama informacija, kuri turi būti teikiama vartotojui apie prekes ir paslaugas, kurios yra teikiamos. Ir pabaigai noriu pabrėžti, kad rinkos stebėjimas ir E, naujų taisyklių įvedimas bei jų poveikio įvertinimas turi būti e, atliekamas remiantis tais pačiais kriterijais tik tuo met įgyvendinimas bus vienodas visoje Europos Sąjungoje. Aš manau, kad jeigu e, bus vienodai aiškinama visur, tai tuomet viskas bus daug paprasčiau. Taip pat noriu paremti pasiūlymą, kad konsultacijos su vartotojams yra būtinos, nes juk galų gale visą tai skirta vartotojams. Ačiū, panas Zonišėk iš Austrijos. Sėgate, Frau Vorsitzende. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Tai yra kolegos tiek iš Europos, tiek ir iš nacionalinių parlamentų. Aš esu e, Austrijos nacionalinės tarybos vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas. Na ir vartotojų apsauga yra labai kompleksiškas rytis ir todėl tiek europiniu, tiek ir nacionaliniu lygiu tai yra sudėtingi klausimai. Na ir tikriausiai visose parlamentiniuose nacionaliniuose parlamentuose manome, kad reikėtų direktyvos, kuri kai ką suderintų, daug ką suderintų. Tai yra sudėtingas dalykas. Na, būtų, aišku, sudėtinga, jeigu viską bandytume pilnai harmonizuoti, nes reikėtų visuomet orientuotis į viršų, o ne apačion. Nes jeigu mes kažką harmonizuojame, tai arba viską deriname pagal aukščiausią mastelį arba pagal žemiausią mastelį. Na, o šiaip teisės aktai yra leidžiami kiekvienoje valstybinėje narėje ir aš manau, kad reikėtų uh, vadovautis minimalaus harmonizavimo principu. Na, galima, aišku, toliau žengti šiuo keliu ir kaip jau girdėjome šiandieną, ir tokiose srityse, kaip pavyzdžiui, gražinimo teisė, apskandinimo teisė, taip pat laikotarpių klausimas – tai čia yra didelių skirtumų, ar, pavyzdžiui, yra skaičiuojamos kalendorinės, ar darbo dienos, ar atostogo dienos. Pavyzdžiui, tokius dalykus reikėtų sverinti, tai svarbu. Mano manimu, taip pat labai svarbu užtikrinti, kad galima būtų užtikrinti palyginamumą, pavyzdžiui, elektros, energetikos, vandens kainos rytyje, taip pat ir draudimo kainos rytyje. Tai yra, kad visas, visose valstybėse neįmanoma kol kas palyginti kainų. Dažnai nėra tokios galimybės. Na, o pavyzdžiui, ir lėktuvų bilietų kainas reikia galėti palyginti. Ir manau, kad pradėjus žengti mažai žingsneliais, mes galėtume sutie, pasiekti savo tikslų didesnio palyginamumo, bet nemanau, kad reikėtų viską nuo pat pradžių vienu mostu harmonizuoti, nes tai dar sukeltų daugiau problemų. Ačiū. Thank you very much, and then I have my, my colleague Mrs. Ruler. Ačiū ir dabar ponė Ruler mano kolegė, koordina, žaliųjų frakcijos koordinatorė. Dėkoju, aš taip pat džiaugiuosi šios dienos diskusiją, na aš dar neturiu galutinės nuomonės. Manau, kad ponios komisarės iniciatyva yra puikiai ir labai svarbu, kad buvo sukurta mūsų komiteto darbo grupė, kuri išsamei išanalizuos šiuos klausimus. Šios dienos pasikeitimas nuomonėmis yra labai naudingas, nes svarbu aptarti visus, net ir pačius smulkiausius aspektus. Tai reiškia, jog reikėtų aptariant visą tai atsižvelgti ir subsidarimo, proporcingumo principus, pasižiūrėti, kur verta viską harmonizuoti, o kur galbūt viską palikti valstybių narių nuožiūrai ir toliau e, naudoti savo valstybį teisę arba, tarkim, pasirinkti bendrą mažiausią vartiklį. Na, labai svarbu, kad valstybės narės neprarastų dirvalo harmonizavimo lankstumo. Tai yra, kad pasikeitus rinkoms valstybės narės galėtų greitai um, reaguoti. Bet kita vertus, susiskaldžiusios rinkos neleidžia reaguoti greitai ir todėl taip pat yra trūkumų. Taigi viską reikėtų labai gerai pasverti ir bijau, kad kol kas iš komisijos gavome nepakankamai ir nepakankamai iškios informacijos apie privalumus ir trūkumus valstybėse narėse. Na, jeigu norime pasistumėti į priekį, tai reikėtų rimtai žiūrėti ir subsidarumo ir proporcingumo klausimus, bent jau taip darome mes Europos parlamente ir pasižiūrėti, ar pasiūlymas yra pakankamai pasverstas ir šiuo požiūriu. Taip pat nesu labai patenkinta direktyvos taikymo sritimi, reikėtų ją dar sėki pasižiūrėti ir pasverti na, į direktyvą buvo įtraukta tam tikrų kitų direktyvų, bet manau, kad pasirinkus per nelik siaurą taikymo sritį, neįveiksime to dabartinio susiskaldimo vartotojų apsaugos srityje. Ačiū. Toliau, ponia Kupenmaier iš Austrijos berots. Ponas Kupenmaier. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėmate man žodį. Norėčiau pritarti visiems tiems nacionalinių parlamento atstovams, kurie yra susirūpinę dėl pilno harmonizavimo pasiekmių ir galbūt galimų trūkumų. Nes Austrijoje vartotojų apsaugos lygis yra labai aukštas ir dabar mes baigin, baiminamės, kad dėl pilno harmonizavimo tas lygis gerokai smuks. E, na, šioje direktyvoje tarsi siūlomas minimalaus harmonizavimo vardiklis, bet e, tai reikštų, jog griežtesnės Austrijos vartotojų apsaugos nuostatos nebebus taikomos. Ir dėl to mes labai baiminamės. Ir aišku, yra ir pasipriešinimo pas mus. Manome, kad e, geriausia būtų viską taikyti palaipsniui E, atsižvelgiant į skirtingą situaciją, diferencijuoti ir nustatyti įvairius harmonizavimo lygius prieš pilną harmonizavimą. Na, ir harmonizuojant vartotojų apsaugos standartus, reikėtų būti atsargiems, kad nebūtų pasitelkta tai kaip paskata viską liberalizuoti rinkoje. Nes e, mes Austrijoje norėtume, kad toliau būtų laikomas minimalaus harmonizavimo principo. Na ir galbūt reikėtų peržiūrėti kai kurias apibrieštis, jas suderinti, kaip pavyzdžiui e, dėl nuotolinės prekybos. Čia reikėtų dar patikslinti, pagerinti kai kurias nuostatas, pavyzdžiui, galvojant apie internetinius aukcionus. O taip pat reikėtų pagalvoti ir apie išimtis e, laikraščių, žurnalo abonementams, taip pat reikėtų e, galbūt specialių nuostatų ir tokioms prekiams ir um, um, paslaugoms, kurių galbūt galiojimo laikas jau pasibaigė. Pat reikėtų pa, prailginti ir prekės paslaugos atsisakymo laikotarpius. Da, taip pat mums atrodo griežčiau, numatyti griežtesnės nuobaudas dėl sutarties nesilaikymo sąlygų. Na ir reikėtų vengti e, papildomos konkurencijos e, tarp e, įmonių interesų ir vartotojų apsaugos. Na ir šiaip reikėtų labiau saugoti vartotojus, ne įmonės, nes jie yra silpnesnėje rinkoje. Ir aišku, vartotojus turi teisę į kokybiškas prekes ir paslaugas, ir įmonės turėtų e, atsižvelgti tokius interesus. Bet kita vertus e, reikėtų nepamiršti, kad jeigu įmonė susiduria su iššūkiu, pavyzdžiui, kad ir teisinių iššūkius, nors reikalavimas, tai, tai jie skatina veikti novatoriškai, naujoviškai ir tokiu būdu jos netgi dirba sėkmingiau tarptautiniu lygiu. Na, kitas dalykas yra vartotojų pasitikėjimas. Jo nereikėtų nuvilti. Na ir rūpindamėsi vartotojų apsaugą mes tarsi duodame signalą, kad Europa yra piliečių Europo, ne koncernų Europa. Ir dabar turime puikią galimybę parodyti, kad mes, mums rūpi apsaugoti rinkos silpnuosius. Na, tikrai šios Šis klausimas yra labai svarbus ir norėčiau e, palinkėti visiems žengiančių šiuo sunkiu keliu, ypač poniai komisariai Kūnevai, daug sėkmės. Ačiū. Uh, uh Ačiū. Toliau ponia Marija Manuel Olivera iš Portugalijos. Obrigada, eh, senhora presidente, senhora comissária. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Ir visų pirma, noriu pasakyti, kad direktyva, kurią svarstome, yra svarbus žingsnis priekin, užtikrinant vartotojų apsaugą. Bet man atrodo, kad čia dar nemažai reikia nuveikti ir ieškoti pusiausviros. Manau, kad būtina yra priartinti teisės aktus prie piliečių. Ir man atrodo, kad reikėtų e, tinkamai mm, paskleisti informaciją apie šią direktyvą, apie jos prieimimą. Tema, apie kurią aš norėčiau pakalbėti, tai klaidinanti reklama, paslaugų ir, ir prekių reklama. Kartais dėl to vartotojai atsiduria labai sudėtingoje padėtyje. Ir todėl norėčiau taip pat pasakyti, kad finansinės institucijos bankai yra ta vieta, ir būti, kad būtent tos institucijos na, skelbia klaidinančią informaciją, kurioje nepakankamai uh, informuojama apie tai, kas siūloma ir dėl to žmonės apsigauna. Tai iš esmės yra apgavystė ir su to susiduria vartotojai daugelie valstybių narių. Todėl norėčiau paklausti, kokį mechanizmą būtų galima išplėtoti ir kokiu priemonių galima būtų imtis ES lygmenių, kad kad paaiškintumėme, kokias išlygas galima taikyti valstybėse narėse. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kokia sparta bus galima tuos teisės aktus įgyvendinti ir kokie kompensavimo teisių, pažeistų teisių atstatymo mechanizmai bus numatyti vartotojams. Manome, kad vartotojas visada turi būti svarbiausias mūsų klientas, kad apie jį turime galvoti. Toliau ponas Oskars Karstins iš Latvijos. Ja, cienījama komisārs kundze, cienījama priekšsēdētājs kundze. <clears throat> Pone komisārė, gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui už šią iniciatyvą ir už galimybę pasikeisti nuomonėmis apie vartotojų apsaugos teisės aktą. Na, vartotojų apsaugos nuostatos pas mus Latvijoje įtvirtintos vartotojų apsaugos įstatymę. Pirmasis toks įstatymas buvo parengtas dar 90 metais Ir, ir mes pasitelkime Junktinės karalystės patirtį rengdami šį statymą. Dabar turime centrinę vartotojų apsaugos instituciją, o taip pat ir jos filialus. Na, na ir pas mus Latvijoje buvo įgyvendinami vartotojos apsaugos įstatymai ir kai buvo įmanoma, mes e, numatydavom netgi aukštesnį vartotojų apsaugos teisės lygį nei kad to numatyta direktyvoje. Pavyzdžiui, pas mus e, Latvijoje yra numatyta, kad per 14 metų galima atsisakyti sutarčių, tai yra 14 dienų galima atsisakyti sutarčių, kaip to, o pavyzdžiui, direktyvoje numatytas tik 7 dienų laikotarpis. Mes palaikome direktyvoje siūlomą maksimalią harmonizaciją, bet kita vertus svarbu, jog nebūtų silpninamos jau dabar egzistuojančios nuostatos, nacionalinės teisės nuostatos. Patirtis rodo, jog vartotojas ne visuomet turi laisvą pasirinkimą ir tokiu būdu apribojamos jo teisės. Na, tas maksimalaus harmonizavimo principas leistų užtikrinti aukštą apsaugos lygį, kaip tai užtikrino ir kitos direktyvos. Na, neseniai Latvijos parlamente buvo svarstamas vartotojų skundų klausimas, o taip pat maisto produktų žymėjimo klausimas. Šios klausimus svarstam dėl vartotojų skundų. Taip pat kalbėjome ir apie direktyvą dėl maisto produktų ženklinimo ir informacijos. Na, dažnai ženklinimas yra pernelyg mažas ant maisto produktų, nėra labai gerai nurodydami modifikuoti organizmą ir jų panaudojimas ir tokiu būdu ap, pažeidžiama vartotojų teisė pirktis ar nepirkti sveikatai žalingų produktų. Taigi, na ir šiaip reikėtų pagerinti e, vartotojų informavimą apie maisto produktus, pagerinti atitinkamą ženklinimą. Na, mūsų manimu, svarbu galvoti net vien tik tais apie santykius tarp priekybininko ir vartotojo. Reikia galvoti ir apie gamintoją, nes gamintojas dažnai yra vienintelis asmuo, prieš kurį vartotojas gali taikyti teisinės priemonės. Ir ypač krizės akivaizdoje yra labai svarbu pagalvoti apie um, sumarinius skundus ir kolektyvinę vartotojų apsaugą. Čia reikalingas atitinkamas teisės aktas, taip pat reikėtų pagalvoti ir apie taikymo e, neteisminio sprendimo mechanizmus. Galbūt tai reikėtų harmonizuoti. Mm. Ir tai ypač pasakytina apie paslaugų sritį. Manome, kad Dabartinis egzistuojantis vartotojų apsaugos lygis neturėtų būti sumažintas ir turėtume parengti ir tvirtinti tokį direktyvę, va, kuri leistų realiai sustiprinti vidaus rinką ir vartotojų apsaugą. Uh, Madam Chairperson, uh, Madam Commissioner, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen, I'm pleased to... Arijos atstovas. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Aš tikrai galvoju, kad reikia um, kaip galima greičiau judėti šioje link, šioje srityje yra apsauga kai kuriuose valstybėse narėse, ypač o, mažesnėse su atviresnė e, rinka reikalinga, kuo galima efektyviau veikianti apsauga, ypač dabartinių krizės laikotarpių. Taigi labai svarbu, kad turime galimybę padirbėti šioje srityje, nes vartotojų apsauga tikrai padės užtikrinti vidaus rinkos tolesnį plėtojimą ir airija remia vartotojų apsaugos teisės aktus sutarčių teisės rytyje tam, kad būtų galima ir įmonėms palengvinti galimybės patekti į kitas valstybės narės. Iš tikrųjų, mes remiame vienodų priemonių taikymą visą Europą. Tiesa, Airija turi tam tikrų išlygų ir Slovenija, Austrija paminėjo tuos dalykus taip pat. Čia eitų kalba daugiausia apie pardavimo sutartis, e, susijita, apie tas nuostatas. Mes turime jau atitinkamų nuostatų savo nacionaliniuose teisės aktuose. Ir iš tikrųjų direktyvoje siūlomas nuostatos dėl sutartinių pardavimų tikrai e, pakenktų vartotojų e, apsaugai, kaip pat pavyzdžiui galutiniai galimybei vartotojų atsakyti prekės, jeigu ji yra defektuota. Toliau Pavyzdžiui, mūsų nacionalinėje sutarčių teisėje yra šešerių metų apsaugos laikotarpis, sutarti, e, direktyva numato tik tai dviejus metus. Toliau ketvirtas skyrius taip pat jau kiti minėjo, galbūt iš tikrųjų pernelik minimali ta apsauga, jeigu eina kalba apie maksimalę vartotojų apsaugą ir, pavyzdžiui, kai eina kalba apie pristatymą į riziką, mūsų nacionalinėje teisėje nuostatos yra daug detalesnės negu direktyvoje. Taigi, jeigu reikėtų pataisyti mūsų teisės aktus pagal šią direktyvą, atsirastų labai daug esminių spragų mūsų teisėje. Ačiū, Peter Haug. Man atrodo, jis yra Bundesrat mm, atstovas iš Baden-Württemberg. Meine sehr verehrten. Gerbiami ponios ir ponai, gerbiami kolegos. Norėčiau trumpai pristatyti Vokietijos Bundesrato poziciją. Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti komisijai ir komisariai už parengtą direktyvos projektą, nes e, tokiu būdu buvo pradėtas svarbios diskusijos dėl vartotojų apsaugos. Na ir aišku, tai leistų pagyvinti ir vidaus rinką. Aš manau, kad tai atitinka mūsų visų tikslus ir Lisabono strategijos tikslus. Na, e, labai svarbu, kai kalbame apie vidaus rinką, galvoti ne vien tik tais apie laisvą vartotojų, tai yra, atsiprašau, verslo um, veiklos galimybės ir, aišku, reikėtų vengti to vadinamo um, maktonalizavimo, bet kita vertus mm, norėtųsi, kad vartotojai piliečiai suvoktų laisvę rinką kaip tą erdvę, kur jie galėtų įsigyti prekes ir paslaugas. Na, direktyvų yra aspektų, kuriuos reikėtų vertinti kritiškai. Pirmiausia, tai yra taikymo srities apribojimas, pavyzdžiui, neįtraukiant nuotolinės priekybos arba priekybos, tarkim, prie durų, kai priekybininkas atvyksta į namus, kama vežėrių. Uh, manome, kad e, šiaip jau europinių lygių reikėtų visose srityse sukurti vienodas nuostatas. Na, kaip ir kitoms valstybėms narėms, mums e, aktualus pilno harmonizavimo klausimas. Na, manome, kad galėtume sukurti vartotojų vidaus rinką, jeigu e, harmonizuotume pilnai tik vienas rytis, o kitose nustatytume pakankamo lygio minimalų harmonizavimą. Ir tokiu būdu gal, valstybėse narėse galima būtų greičiau reaguoti į rinkos pasikeitimus, nes europinių lygių kartais reaguoti greitai yra sudėtinga. Na, šiaip Vokietijoje ir tikriausiai kitose valstybėse narėse yra gan aukštas vartotojų apsaugos lygis ir tuo reikia pasidžiaugti. Na, kritiškai žiūri tuos vadinosius juoduosius ir pilkuosius sąrašus. Na, nes tarkim, tokiu būdu mes tarsi sumažintume vartotojų apsaugos lygį Vokietijoje, bet jeigu mes kalbėsime apie komitologijos procedūras ir per jas e, pildysime tuos pilkuosius ir juodosius sąrašus. Tai bus sudėtinga, aš manau, kad komisija tai turėtų atlikti. Na, o kita vertus, e, parlamentai turėtų turėti galimybę taip pat tarti savo žodį. Taigi yra sričių, kuriuose kai kada reikia keistis, ne visur esame patenkinti direktyvą. Na ir kai galvojame apie ateities vartotojų apsaugą Europoje, tai iš vienos turime, pusės turime užtikrinti aukštą europinį vartotojų apsaugos lygį, o kitą vertus turime su, palikti valstybėms narėms galimybę sureaguoti lankščiai ir greitai į poreikius namuose. E Ačiū, baronienė Hoves iš Lordų rūmų komiteto dirbančio šioje srityje. Um, va, I think we're there, are we? Iš tikrųjų dabar jau tikiuosi mane girdite. Kalbėsiu trumpai. Lordų rūmai rengėsi e, visapusiškai išstudijuoti šią direktyvą ir mes tik tai pradedame šį darbą. Ir todėl man buvo labai įdomu sužinoti šiandien, e, kas rūpi kitoms valstybėms narėms. Norėčiau patikslinti, pataisyti tai, kas buvo pasakyta anksčiau dėl subsidiarumo. Mūsų šalies vyriausybė mano, kad būtų naudinga direktyva, kuri visoje Europos Sąjungoje paskatintų visišką suderinimą, harmonizaciją, bet ne dabartinės direktyvos pagrindų. Kaip daugumas pasisakiusiųjų kolegų, aš irgi manau, kad direktyvoje yra nemažai rimtų trūkumų, kalbant apie vartotojų teisės. Ir man atrodo, kad mano šalies vyriausybė ir bent jau po preliminariaus šio klausimo aptarimo mano komitete mes darome išvadą, kad ši direktyva sumažintų vartotojų pasitikėjimo, nepadidintų jų pasitikėjimą. Kalbu apie, e, kalbant apie direktyvos teisinės pasiekmes, juridinį poveikį, apie tai dar tikriausiai kalbėsime, tai viskas yra nepaprastai sudėtinga, tos pasiekmes yra labai sudėtingos ir poveikis ir mūsų bent jau preliminarus požiūrės yra štai koks. Būtų naudinga, jeigu būtų parengta baltoji knyga, jeigu būt, turėtume daugiau laiko paprašyti ją išnagrinėti, nes yra daugybė direktyv, dalykų, kurie e, dar neišsamyje aptarti, pavyzdžiui, kalbant apie paslaugas. Vartotojai na, paslaugas ir prekes laiko na, kaip ir vienu dalyku ir dėl to gali ateityje iškilti problemų. Taip pat Sulaukėme kreipimus iš pramonės atstovų, iš vartotojų organizacijų. Ir mums labai džiugu, kad, kad šiandien turime galimybę apie tai kalbėtis. Bet, nu, ir žmonės akcentuoja du svarbius dalykus. Svarbu, kad Europa renktų bendrą direktyvą. Ir dabartinis turinys jos, man atrodo, būtų nepriimtinas daugeliui valstybių narių, jeigu dėl jo sumažėtų vartotojų apsauga. Ir, ir bent jau Junktinė karalystė mums tikrai būtų sudėtinga uh, užsitikrinti pritarimą tam dokumentui parlamente. Alexa from Hungary. Ir galiausiai panė Liudžinį Alexa iš Vengrijos. Szépen köszönöm a szót, elnök asszony tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami ponai ir ponios. Norėčiau pasveikinti Jūs Vengrijos parlamento ir mūsų vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu. Pastarysis metais mes daug padirbėjome, skatindami ir stiprintami vartotojų apsaugos teisės Vengrijoje. Na ir aišku, mes. Uh, vertiname ir parlamento žingsnius šioje srityje. Jie mums buvo labai naudingi. Na, šiek tiek apie tai, kaip mes įgyvendiname atitinkamus teisės aktus. Lyginant su ankstesniais pasiūlymais, pavyzdžiui, 2007 metų pasiūlymų mums daug ką teko pakeisti Na ir kadangi uh, nuo to laiko praėjo nedaug laiko, kol kas dar negaliu informuoti konkrečiai apie pavienius dalykus. Bet jau dabar galime konstatuoti, kad įgyvendinant teisės aktus reikia elgtis kruopščiai Na, o šiaip piliečiai, pilietinės organizacijos, vartotojų organizacijos yra patenkinti dabartinę praktiką. Na ir sutinka su tuo, kad teisės aktus reikėtų nuolat atnaujinti ir juos griežtai taikyti. Vengrija pritarė šiam komisijos pasiūlymui, o taip pat ir maksimalaus harmonizavimo koncepcijai. Bet beje, kaip ir sakėme ir kitose forumuose, iš to išplaukia, jog labai svarbu aiškiai ir tiksliai suformuluoti visus aspektus tam, kad išvengtume skirtingo aiškinimo inter interpretavimo. Na, šiek tiek dvėjojame dėl to, ar dėl to maksimalaus harmonizam nesusilpnėjęs mūsų labai griežtos taisyklės. Tiek iš mano pusės dėkoju. Noriu visiems Jums padėkoti už pasisakymus ir prieš perdama pirmininkavimą poniai Roitovai, kuri vadovaus antrai sutikimo daliai. Mm, ir kadangi mes turime profesorių Haus, kuris yra čia, mm, galbūt būtų gerai, kad e, trumpai būtų prelegentų pažvelgta į tuos svarbiausius dalykus. Bet dar prieš tai noriu paprašyti komisarės trumpai sureaguoti bendrais bruožais, galbūt ne kiekvieną konkretų pasisakymą konkrečiai, bet tiesiog bendrais bruožais aptarti šios pasisakymus. Aš matau, kad jūs visi bendrai pritarėte, kaip ir mes komitete pritarėme, kad tai yra labai svarbus teisės aktas, bet taip pat matome, kad e, daugelio nuomonė kai kuriuose valstybėse narėse apsauga yra daug stipresnė. Taigi daug kas nori išlaikyti e, tą e, apsaugą. Aišku, tai nėra lengva, to, to, tas visas pozicijas suderinti, taigi labai svarbu, kad iš tikrųjų būtų užtikrinta bendra pusiausvyrą tokiame teisės akte. Taigi, komisarė Kūneva ir galbūt paskui dar e, trumpai, profesorė, aš atsiprašau, kad aš turiu išeiti, nes turiu labai svarbių reikalų. Thank you very much, really very interesting and uh, valuable. Ačiū už labai įdomius uh, svarbius, vertingus pasisakymus iš kiek kito požio taško. Mano preliminarus tokie įtarimai pasitvirtino, lūkesčiai galbūt pasitvirtino. Vienas iš tų lūkesčių buvo, kad bus daug valstybių teigiančių, jog e, vartotojų apsauga yra pati geriausia jų valst, konkrečia valstybėje. Tačiau mes matome, kad čia labai svarbu atsižvelgti ne vien tik tai į šiaurinę dimensiją, Daniją, Švediją, jų darbą vartotojų teisų apsaugos rytie, nes jie yra Europoje čempionai, bet reikia pažvelgti į situaciją Graikijoje ar Portugalijoje taip pat. Ir iš tokio išeities taško mes galime pasididžiuodami pasakyti, kad mes kaip europiečiai turime gana gerą bendrą vartotojų teisų apsaugos lygį bendrai mūsų šalyse. Tai yra gerai. Ir todėl mums reikalinga bendra europinė politika, nes globalizuotame pasaulyje nepakanka vien tik tai, kad viskas būtų gerai jūsų valstybėje. Labai svarbu yra parodyti, ką Europa bendrai galvoja apie vartotojų apsaugą. Ir truputėlį noriu pasakyti apie kitą mano darbo dalį. Aš deruosiu su Kinija, su e, Junktinėmis Amerikos valstybėmis partijomis e, mūsų transatlantinėme dialoge. Ir aš noriu aiškiai pasakyti, ką Europa galvoja apie vartotojų teisų apsaugą visur. Taigi, jeigu aš bandu, bandau. Uh, įpiršti mūsų tą labai skirtingą e, apsaugą 27 valstybėse. Na taip, gerai, iš tikrųjų, kai kas iš jūsų labai gražiai pristatote savo darbą savo gimtosiuose šalise, tačiau e, jeigu noriu pasakyti, kad Europa iš tikrųjų labai gerą apsaugos lygį užtikrina visur, jeigu aš noriu kaip komisarė apginti Europos įvaizdį, tai tikrai vien tokių pasisakymų nepakanka. Uh, Tai galbūt iš tikrųjų tai yra įdomus toks dalykas. Mes nuolat kalbame apie globalizaciją, tačiau kažkaip nepripažįstame, kad e, norime būti apsaugoti. Tarkime, jeigu kaip vartotojas Junktinėje karalystė, taip, taip yra gerai, tačiau vien to nepakanka. Ir čia Briuselėje aš su piliečiais iš Junktinės karalystės bendrauju taip pat ir jie tikrai labai atvirai masto, jie nori analizuoti, kas yra kitur jie, ir jie nori išsiaiškinti, ar jie taip pat bus apsaugoti ir čia gyvenami Briuselėje, ar vykdami atostogauti į uh, Graikiją, pavyzdžiui. Tai štai kas irgi yra svarbu. Ir net jeigu jūs niekur kitur nevykstate, bet liekate savo namuose, bet e, pelytės pagalba, tarkim, norite pasinaudoti vidaus e, rinkos ES teikiamais privalumais, tai, tai irgi aš norėčiau jums šiaip pateikti tokią užduotį. Turime 6 e, procentus priekybos per sieną vartotojų, e, iš vartotojų požiūrė taško 6 procentai. Praeitais, nuo praeitų metų išaugimas 1 procentų. Eurobarometras pradėjo klausinėti vartotojų, kodėl jie taip nenori paieškoti įvairesnių galimybių kitose rinkose ir, ir, ir galbūt galvotumėt, kad pirmas atsakymas būtų kalbinės problemos. Ne, problema yra, kad yra labai daug spragų taisyklėse. Jie ne, vartotojas nesupranta, jeigu jis atostogaus, tarkim, Ispanijoje ar Portugalijoje, ar nuvyks Junktinė karalystė, jie nesupranta, ar bus apsauga tokia pati, kaip jų gimtojoje šalyje, ar ne. Pavyzdžiui, jeigu norite įsigyti televizorių per internetą. Jeigu pažiūrėtumėm į kainų vertinimo sistemas. Iš tikrųjų, jeigu nori dar tų papildomų pastangų įdėti, kad vartotojai tikrai gerai jaustųsi kaip vartotojai ES, tai tikrai būtų labai vertinga. Pažiūrėkime, štai 70 procentų verslo, kurie užsima priekybą e, internetu savo šalise, išreiškia norą prekiauti savo paslaugomis ir per sieną mes atlikome tyrimą. Tiesa, tai buvo labai ilgas, sudėtingas tyrimas ir išsiaiškinome, kad jeigu, tarkime, įmonė yra pakankamai drasi ir nori, tarkim, užsimti tą priekybą per sieną, tai tam, tą tai įmonę reikia investuoti 70 153 eurus tam, kad galėtų prekiauti likusiose valstybėse narėse. Jeigu ši direktyva įsigaliotų, įmonėje tai reiktų investuoti apie 2300, šiek tiek mažiau nei 2300 eurų ir galėtų prekiauti per sieną kitose valstybėse darėse. Taigi, bet kokiu atveju, tai mes, vartotojai, kurie sumokame tą galutinę kainą ir mes norime būtent užtikrinti, kad tai būtų vartotojų gerovės vardan viskas daroma, kad nebūtų protekcionizmo ir taip toliau ir taip toliau. Aš labai džiaugiuosi, kad Airijos atstovas, panas Similioli, labai atvirai paminėjo protekcionizmą. Taip, vartotojų apsauga, jeigu nesi išmintingas ir atviras, gali būti būti panaudota kaip protekcionistinė priemonė. Netgi gražiausia tos aplinkos dalis gali būti iškraipyta. Būtent todėl mums reikia apsaugoti verslą, nes jeigu Europa neapsaugos verslo galimybių, mes busime tiesiog išstumti iš to verslo, kaip ir vartotojai. Taigi mums reikalinga, kad vidaus rinka e, dirbtų mums, tarnautų mums ir to mes norime pasiekti. Jeigu jūs man pasakysite, kaip tai galima padaryti, nesukuriant pasitikėjimo vidaus rinką, kaip mes galėtumėm užtikrinti, kad europiečiai kaip piliečiai, e, kaip vartotojai jaustusi e, garantuotai visur, tai aš labai džiaugčiausi. Man tikrai reikia visų tų param, patarimų. Aš tai daug kas kalbėjote apie 26 straipsnį, apie netitikimo ištaisimo priemonės. Aš žinau, kokia yra karalystė, jungtinė karalystė, e, kokia yra situacija jungtinė karalystė ir Airijoje. Gerai, mes galime paskaičiuoti. Jeigu grįžtumėt prie ankstesnės situacijos, kuomet vartotojai galėjo pasirinkti bet kokią išteisimo priemonę, kokią tik tai jie nori, tai gerai. Bet tai nebūtų pilnas teisės aktų suderinimas. Tada būtų situacija vienur vienokia, kitur kitokia. Ir mes galime jums pateikti skaičiavimus, ką tai reikštų, kai eina kalba apie vartotojų gerovę. Ką tai reikštų, kiek tai kainuotų, nes iš verslo požiūrė taško tada aišku reikalingos garantijos ir tai kainuoja, kainuoja vartotojams. Uh, ir kolega iš Lietuvos minėjo kalbėjo apie uh, tą uh, terminą, kad bus tik tai šeši mėnesiai ir po to uh, bus um, ta, tos garantijos jau e, permetamos, kad ta, už tą riziką atsakys tik tai o, e, vartotojas. Bet ne, direktyva yra pasakyta o, e, dviejį metai, tik tai o, yra šeši mėnesiai, o, mes, kam yra tenka ta o, įrodymo našta. Aš galiu jums įrodyti, kad būtent ar, ar iš tikrųjų tie šeši mėnesiai yra svarbus vartotojui, galima tą ištesti į vienerius metus, kitaip aš nematau kodėl čia turėtų būti ideologiniai tokie netitikimai, kodėl reikia nuo dviejų metų ištesti iki šešerių metų. Tada vėl reikia tada pasiaiškinti, kokia bus to kaina ir tada aš sugrįžčiau pas jūs su atsakymais, kiek tai kainuotų. Gal išskyrus Austriją, kur gegužės 15 e, vyksime į parlamentą, aš lankysiuos visų visuose jūsų parlamentuose. Aš pasistengsiu palaikyti ryšį su visais jūsų parlamentais. Ir aš tikrai manau, kad aš privalau atsakyti į jūsų klausimus. Pane Kramanly iš e, Prancūzijos, aš tikrai jūs pažįstu iš asmenių sutikimų. Aš žinau, kokios yra problemos su direktyvos aiškinimu e, interpretavimu ir iš tikrųjų su prancūzų vartotojų teisų apsaugos atstovais. Prieš dešimt dienų mes buvom labai konstruktyviai susitikę pakalbėję ir labai atvirai kalbėjome apie direktyvos taikymo srities klausimus. Ar tai yra tikrai tik tai netinkam, neteisingas aiškinimas ir aš esu pasirengusi per artimiausius mėnesius paaiškinti tuos dalykus. Prancūzija turės galimybę um, pasilikti tas nuostatas dėl paslėptų defektų ir nesažiningos priekybos. Uh, ir bu, tikrai kalbėsime apie daug platesnį, išsamesnį sąrašą. Aš tikrai esu pasirengusi atvirai pažiūrėti į to sąrašo praplėtimo mm, galimybės. Aš tikrai Briuselėje kviesiu ekspertus, mes tikrai pusdienį mm, mąstysime apie tuos dalykus, kaip būtų galima viską išsiaiškinti, kad neliktų kokių tai neiškumų. Pone Greičelė iš Slovenijos galiu Jūs patikinti, kad Europos vartotojai turės galimybę pasiremti optimaliu apsaugos lygmeniu visoje Europos Sąjungoje ir a, e, a, e, žalos atlyginimo priemonėmis, e, teisų užtikrinimo priemonėmis. Galiu patikinti Jūs, kad aš tikrai atvirai žiūriu į tą klausimą dėl to, kad vieto, viešosios valdžios institucijas būtų galima įtraukti į priekiautojo apibrėžimą. Aišku, tai yra dėrybų taryboje objektas ir valstybės narės galės taikyti dalį šios direktyvos, pavyzdžiui, kai eina kalba apie garantijas dujų ir energetikos įmonėms. Ypač elektros, dujų ir vandens paslaugos nepatenka į, į šią taikymos rytį apčiuopiamų prekių uh, Konkrečių prekių apibrėžimas netinka dujoms, vandeniui ir elektrai. Tačiau turiu pasakyti, kad kai kurios valstybės narės taiko dalį nuostatų tokioms sutartims taip pat ir dėl dujų elektros tiekimo. Čia yra atitinkama informacija dėl sutartinių nuostatų, dėl informacijos pateikimo vartotojams, dėl paslaugų teikimo sutarčių sudarimo su vartotojais. Aš manau, kad iš tikrųjų Tai yra pradžia, bet tai yra gera pradžia ir aš mielai vėliau su jumis susitiksiu ir plačiau paaiškinsiu, ką mes darome su kolegomis iš energetikos generalinio direktorato. Mes pirmas sik turime um, energetikos piliečių forumus, uh, kurių tikslas yra suvienodinti uh, energetikos e, sąskaitas, galbūt tai nebus visiškai e, vienodas dalykas, bet iš tikrųjų tai bus bent jau palyginami e, dokumentai. Dabar dėl sandorių, dėl paslaugų kai kurios išimtis yra taikomas, tarkim, dėl nesažiningų, dėl neša, nesažiningos veiklos, dėl informacijos, tai viskas yra tas pats, kai aš jau minėjau dėl dujų ir vandens taip toliau. Pono Tubon, noriu pasakyti, kad komisija greitai pateiks lentelę, kur bus išanalizuoti visi aspektai, kokį tai poveikį turės kiekvienai valstybei nariai. Tai bus labai naudinga mums išsiaiškinti visų pirma, koks bus realus direktyvos poveikis nacionaliniai teisiai. Aš manau, kad kad iš tikrųjų yra labai daug mitų, kurie bus išsklaidyti ir tuomet su ta lentelė jūs turėsite daug aiškesnį vaizdą, kad yra tikrai labai daug dalykų, o, kur valstybės narės gauna labai daug naudos, plus, aišku, bendros rinkos e, naudą. Pane Ripilovai, e, e dėl CFR, ar taip pasiūlymas yra ilgo e, rengiamojo darbo ir konsultacijų proceso išdava ir dėl CFR, tai iš tikrųjų buvo labai svarbus įkvėpimas įkvėpimo šaltinis ir šiuo požiūriu noriu pasakyti, kad CFR buvo tarsi priemonių paketas, vartotojams tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbus projektas, buvo surenkta daug seminarų, buvo labai daug konkrečių dalykų kur CFR e, e, darbas tiesiogiai buvo panaudotas, pavyzdžiui, komisijos darbė, pavyzdžiui, dėl to juodojo sąrašo viskas iš CFR paimta. Uh, Galbūt ne visiems jums e, yra priimtinas tas apsaugos lygmo, bet taip, tai yra iš CFR dėl rizikos perdavimo, dėl pristatymo, dėl to, kad reikia nuoseklaus sąrašo, kokia turi būti informacija pateikiama prieš sudarant sutartį. Kai kas iš jūsų, Slovenijos, Graikijos, e, Vengrijos kolegos, kalbėjote apie tai, kad e, apsaugos lygis turi būti didelis ir labiau orientuotas į verslą. Taip, iš tikrųjų, apsaugos lygis yra labai aukštas, kad būtų vartotojams garantijos, tai taip turi būti. Mūsų pasiūlymas turi būti paremtas optimaliu apsaugos lygmeniu, pakankamai aukštu, kad būtų galima pasiekti konsensusą ir kad um, vartotojas galėtų pasteigėti rinką, bet kad to tuo pačiu metu e, verslui nebūtų pernelik didelė našta. Toliau dėl garantijų, dėl e, žalos atlyginimo priemonių, dėl rizikos perkelimo, kai apsaugos lygis galėtų būti dar pagerintas. Pone Mistrelo, noriu labai padėkoti. Pritariu jūsų pasiūlymui ir tikrai labai e, ruošiuosi mūsų tolesniem diskusijom labai greitai Romoje. Aš manau, kad tik tikrai jūsų nuostabus palaikymo žodžiai galės e, padaryti stebuklus mano komandoje. Labai ačiū Jums už tai. Pane Bongliš iš Lenkijos. Aš atsiprašau, jeigu baisiai iškraipau jūsų pavardės. Aš visiškai pritariu jums, kad uh, turi būti užtikrinta reikalinga pusiausvėra, kad verslui nebūtų pernelik didelė našta, bet kad tuo pat metu būtų užtikrinta reikiama vartotojų apsauga. Ir dabar dėl konsultacijų su vartotojams. Mano tarnybos ir aš pati rengėme labai plačias konsultacijas su vartotojų organizacijomis. Žalioji knyga buvo neseniai paskelbta dėl direktyvos peržiūros, visą tai jau yra padaryta. Taigi, iš tikrųjų, konsultacijų lygis buvo labai aukštas, sulaukėme 400 atsakymų į, į žalę knygą. Ponui Guppelmeier ir kitiems iš Austrijos kolegoms um, dabar pagal mūsų tyrimą 78 procentai priekiautojų nepriekiauja per sieną, todėl kad taisyklės yra nesuvienodintos. Kad būtų sukurta tikra piliečių rinka, um, tai, tai turi būti padaryta, tikrai būtų užtikrinta daug didesnė gerovė ir garantijos vartotojams. Ir ypač šio milžiniškos krizės laikotarpiu tai yra ypatingai svarbu. Aš tikrai mm, nedarysiu jokių kompromisų, kai na, nenusileisiu, kai na kalba apie tikrai piliečiams palankios rinkos sukūrimą. Eina kalba apie 500 milijonų vartotojų ir tikrai dėsiu nenuilstamas pastangas, kad būtų tikrai užtikrinta reikalinga jų gerovė ir apsauga. Ačiū už jūsų visas pastangas, mes siekėme viso to, kas yra geriausia ir manau, kad dabar tai yra ypatingai svarbu, kad ta rinka būtų vertinama kaip į vartotoją orientuotą rinką. Tai yra antrasis bendros rinkos kūrimo ES etapas. 21 e, šimtmetis yra būtent orientuotas į vartotoją, nes būtent vartotojai smarkiai keičia, įtakoja rinką daug greičiau nei bet kada anksčiau. Taigi turime pasinaudoti šią progą ir padaryti viską, kas yra įmanoma. Aš tikrai galvoju, kad mūsų laukia tikrai dar nuostabus laikai, kuomet galėsime puikiai bendradarbiauti. Ačiū. Thank you very much, Mrs. Kuneva. For... Ačiū, ponia Kuneva, už jūsų atsakymus į daugybę klausimų. Aš taip pat noriu padėkoti už tokius išsamiusias atsakymus. Ir manau, kad mums labai svarbu tuos klausimus ir atsakymus e, padalinti, paplatinti nacionaliniuose parlamentuose. Dabar norėčiau kreiptis į kolegą bei draugą iš Čekijos senato išsakyti baigiamasias išvadas šioje sesijoje. Eh, děkuji eh, Zuzaně Rojtové za slovo. Eh, Ačiū. Įvyko tikrai naudingos diskusijos. Mes daug sužinojome apie artimiausius planus. Europos parlamentas e, yra nusiteikęs tinkamai dirbti šioje srityje. E, Aš noriu Jums palinkėti visokiojo pasiekimės, skleidžiant informaciją ir nuomonės. Mes girdėjome apie tai, kokia yra padėtis įvairiose valstybėse narėse. Manau, kad vartotojams tai bus tikrai. Mm, tai, tai duos daug naudos. Taip pat mums reikia siekti juridinio iškumo. Kita vertus buvo išsakyta daug būkštavimų. Buvo dvėjojama ar pavyzdžiui, tie nauji pasiūlymai nesumažins pasitikėjimo, vartotojų pasitikėjimo tuo, kas jiems siūloma. Ypač dideli trūkumai vis dar e, išlieka, kalbant apie žalos atlyginimo priemonės. Kai kurie kolegos kalbėjo apie subsidiarumą. Taip pat išgirdome, kad reikia vieningo teisinių nuostatų harmonizavimo visoje ES. Bet mums reikia siekti pusiausvras. Turime apsaugoti piliečius, bet kita vertus turime e, palaikyti mūsų verslą. Ir mačiau, kad e, komisarė yra labai entuziastingai nusisteikus ir aš manau, kad jai pasiseks pasiekti šių tikslų. E, mums svarbiausias dalykas yra surasti tą pusiausvyrą. O dabar bus kavos pertrauka. Prašau, visus kviečiu grįžti į čia pusę keturių. Ir prašau nevėluoti, ačiū. Kava yra už šios salės durų. Uh, Ja, no,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 colleague, we need to start. Kolegos, prašom pradėsim. Susieskite. Labai ačiū, kad e, atėjote į mūsų tarp parlamentinio pasikeitimo nuomonėmis antrąją dalį. Ir visų pirma suteiksiu žodžiai Čekijos senato atstovai Soniai Parkutovai, kuri pasveikins mūsų visus čia. Labą dieną, ponios ir ponai. Aš norėčiau perduoti Čekijos senato sveikinimus jums. Labai džiaugiuosi čia būdama ir manau, nebūsiu aš vienintelė pareiškusi, kad ši e, tarp parlamentinė sesija, kurias organizavo IMKO komitetas, yra puikiai idėja. Labai svarbu aptarinėti patiktąją direktyvą ir aš mielai lauksiu antrosios mūsų diskusijų dalies. Putin laiko labai nedaug ir aš norėčiau paprašyti Mančesterio universiteto e, teisės fakulteto profesorių Žeran Howells, kuris yra vartotojų teisės specialistas, pristatyti mums savo mintis bei turimą informaciją apie būsimų bendrijos teisių perkelimo į nacionalinius teisės aktus. Tai yra labai svarbu. Po jūsų pasisakymo mm, skirsime laiko klausimams. Labai ačiū. Man labai didelė garbė man kaip ne politikui būti šioje salėje. Be to, man e, dėl to tenka didelė atsakomybė. Iškeltas man labai rimtas uždavinys kalbėti apie ES teisės perkelimą įgyvendimą ir, įgyvend... ir praktinį pritaikymą per 20 minučių. Todėl aš, e, turėdamas tik 20 minučių, praleisiu kai kurias detalės ir reiks vėliau sugrįžime. Pirmiausia, buvo paprašta, kad aš pakalbėčiau apie nesažininką komercinę praktiką, pavyzdžiui, e, atitinkamų teisės aktų perkelimą ir gyvendimą toje srityje. Be to, pateiksiu pavyzdžių apie keturias direktyvas e, ir apie ir temas, apie kurias buvo kalbama vartotojų teisų direktyvoje aptartoje šiandien iš ryto. Bendrai galėčiau pasakyti, kad ši problema susideda iš trijų aspektų. Pirmiausia, problemos susijusios su ES teisės aktais. Antra, problemos susijusios su nacionaliniu akį įgyvendinimu. O trečioji dimensija yra santykiai tarp e, maksimalaus ir minimalaus harmonizavimo, koks yra geriausias sprendimas Europoje tam tikrą prasme trečioji dalis yra įdomiausia teorinių požiūrių ir daugiausia reikalaujanti, nes tam tikrą prasme daugelis problemų, kurias mes apibrėžėme teisės e, įgytyje arba e, jos įgyvendinime, gali būti pakeistos, pataisytos, patobulinant reikalus ateityje. Tačiau pasirinkti tarp maksimalaus ir minimalaus harmonizavimo yra būtina teisingai, norint užtikrinti gerus santykius tarp ES teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų. Be to, tai svarbu pabrėžti, o ne visada tai yra suprantama, kad reikia nurodyti, koks santykis e, su tarp vartotojų teisės ir bendrosios teisės yra nacionalinės teisės kontekste. Taigi, aš pirmiausia kalbėsiu apie kai kurias ES teisinės įgyties ir jos įgyvenimą nacionaliniu lygiu problemas, po to paminėsiu keletą konkrečių atvejų ir pristatysiu maksimalų harmonizavimą. Viena problemų, kuri akivaizdžiai egzistuoja ir kuri turi būti sprendžiama Europos lygiu, yra poreikis apibrėžti, nustatyti aiškius apibrėžimus platesnėse direktyvose, kurios turėtų būti suderintos pagal dabartinį pasiūlymą. Šiandien mes girdime paprastus dalykus. Kai sakome, reikia apibriežti datą ar e, įgyvendinimo laiką, manau, kad e, siekdant, siekiant geresnio nuseklumo Europos lygių, e, galėsime sukurti daugiau galimybių nacionalinius teisės aktus priderinti prie ES teisės aktų, nes dabar neretai nacionaliniais teisės aktais bandoma pataisyti padėti susidariusią Europos lygių. Ir dėl to atsiranda įvairiausios teisės aktų spragos, problemos, kurios iškyla Europos teisės aktų, e, dėl Europos teisės e, aktų ir e, bandome tas spragas užkamšyti nacionaliniais įstatymais. Daugelis mano pateikiamų pavyzdžių yra pateikti iš teisės chrestomatijos, kuri yra pagrįsta komisijos studija ir ta Christomatija neseniai buvo paskelbta, ten yra labai daug geros informacijos ir ten yra išsamių detalių apie ES teisės nes spragas, kurios labai kelia rimtų problemų valstybėms narėms. Keletą minučių norėčiau skirti bendrojo pobūdžio straipsnėms ir nuostatoms ES teisės aktuose. Pirmiausia, kadangi aš esu iš Jungtinės karalystės, kaip žinote, e, turiu e, pripažinti, kad mums e, bendrosios nuostatos yra labai naujas reiškinys. Ir bendruomenių e, rūmose buvo sakoma, kad bendrosios nuostatos turi būti apibrieštos tiksliau, nes tiesiog savokų sunku suprasti. Iškyla pavojus, kad perkeliant bendrasias nuostatas į nacionalinės teisės aktus, nacionaliniai teisės aktai bus dubliuojami. Tai yra rimta problema. Be to, e, paskelbtoje studijoje yra teigiama, kad septynios valstybės narės nesugebėjo į savo e, teisės aktų gyvenimą įtraukti geros valios apskritai. Ir jungtinėje karalystėje iškyla problemų, kaip suprasti tą gerą valią. Jos nėra septyniose valstybių narių e, teisės sistemose. Be to iškyla klausimas, kaip galima bendrai suderinti skirtingus teisės aktus, vadovaujantis bendrosiomis nuostatomis. ES e, teismo sprendimas dėl Hofstetter bylos e, teigė, kad bendrasias nuostatas, kad suprastume, jas reikia perkelti į vietos e, teisinę aplinką. Jungtinės karalystės nacionalinio, pirmojo nacionalinio teisio atveju būtent tai ir bu, iškilo tokia problema. Ir buvo neaišku, ar sudarytojų sutirtis gali būti pritaikyta toms bendrosioms nuostatos. Bendrųjų nuostatų suderinimas vargu ar duoda praktinės naudos nacionaliniu lygiu. Kai komisija sako, mes 2000 eurų e, skirsime e, problemos su paprastinimu, ar 70 tūkstančių tam skirsime, aš manau, problema nesupaprastės. Bendrosios taisyklės reikalauja e, nacionalinio konteksto, kad jų naudingumą galėtume įvertinti. Taip pat nacionaliniu lygiu yra e, labai daug e, skirtingų reguliavimo tradicijų. Kai kuriuose valstybėse yra civilinė teisė, kitose baudžiamoji teisė, kitur savireguliavimo teisė. Ir sakoma, kad e, vartotojų teisė įeina į bendrąją teisę. Ir įgyvendinant įstatymus mes vadovavomės nacionalinėmis sąlygomis. Aišku, egzistuoja ir Europos teismo sprendimai, kurie sako, kad, pavyzdžiui, Niderlandai nesugebėjo įgyvendinti e, sutarčių sąlygų direktyvos, nes vadovavosi valstybės civilinė teisė. Tuo tarpu Švedija nesugebėjo e, E, įgyvendinti gerai teisės akto todėl, kad e, vadovavosi parengiamuoju tekstu. Tai yra tradicijos, kurių, į kurias žiūrėdami turėtume suprasti, kaip išvengti klaidų ateityje. Be to yra labai akivaizdžių neteisingo įgyvendinimo pavyzdžių. Kartais tai yra e, akivaizdus dėmesio nekreipimas, o kartais tiesiog nesuprantama, ko ES teisės aktais reikalaujama. Be to, iškyla problemų dėl įgyvendinimo vėlavimo. E, ir tai skiriasi ta problema skirtingose valstybėse ir dėl skirtingų direktyvų. Turiu pasakyti, kad kai, kuriuose, e, kai kuriais atvejais e, įgyvendinti direktyvą yra vėluojama todėl, kad stengiamasi kuo geriau tai padaryti. Gali būti, kad įgyvendinant neteisingos komercinės praktikos įstatymą Jungtinėje karalystėje mums e, nepavyko visko suspėti, nes norėjome kuo geriau pritaikyti savo nacionalinius teisės aktus ir e, dėl to labai suvelavome. Dokumente, kurį neseniai skaičiau, buvo sakoma, kad nacionalinė teisė tarsi bando panaudoti tik geriausius e, Europos teisės elementus – Būtų neteisinga teikti, kad nacionalinė teisė yra neteisinga. Dauguma akademikų sakytų, kad tas geriausias Europos teisės elementų panaudojimas yra tik maksimalus bandymas kuo geriau pritaikyti Europos teisės aktus nacionalinėms sąlygoms. Manau, kad e, apie tai reikėtų kalbėti. Norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungos e, įtaka vartotojo apsaugai yra daugelio aspektų ir pozityvi. Daugelėje valstybių narių, beveik visose valstybėse narėse vartotojų apsaugos lygis dabar gerokai padidėjo būtent dėl Europos įtakos. Dauguma mūsų esminių e, politikos e, sričių dabar yra suderinta. Yra nedidelių skirtumų, bet iš esmės jos yra panašios. E, todėl, e, kai komisarė Kuneva sako, kad e, man sunku paaiškinti e, kad Europos vartotojų apsauga yra gera kinams ar europiečiams, aš galiu pasakyti, kad ne, taip nėra. Mes turime aišku nuoseklų modelį, nors yra ir nedidelių skirtumų nacionalinėme kontekste, bet tas modelis yra geras. Taigi, ką mums reikia padaryti? Mums reikia siekti teisingos pusiausvyros tarp ES ir nacionalinių kompetencijų. Ir taip pat mums reikėtų pažiūrėti, ar mums rūpi tik vartotojų teisė ir vartotojų sutarčių teisė, ar mums bendrai norisi sukurti nacionalinės teisės nuseklumą, kad vartotojų teisė uh, labai gražiai įtilptų į tą bendrą nacionalinės sutarčių teisės kontekstą. Taigi reikia nuspręsti, ar mums tikrai svarbu pasirūpinti, kad vartotojų teisė įtilptų, teisė įtilptų į platesnį nacionalinį kontekstą. Uh, Dabar pereisiu prie pirmojo atvejo, e, kaip e, komercinės praktikos direktyva, nesažininkos komercinės praktikos direktyva buvo įgyvendinama. Jungtinėje karalystėje, kaip čia matome, šis įstatymas, šis dokumentas turėjo labai didelio poveikio kovojant su nesažininga prekybos praktika. 22 teisės aktus turėjome e, anuliuoti. Net 68 metų prekybos e, įstatymas turėjo būti atšauktas ir ieškojome kitokios teisinės bazės besivadomi bendrosiomis ES nuostomis. Bendrai galiu pasakyti, kad direktyvos įgyvendimas davė geros naudos, e, geros padarė teigiamą įtaką, ji buvo palankiai priimta ir įgyvendinus direktyvą um, buvo galima išvengti agresyvios praktikos ir kitų elementų, apie kuriuos kalbama bendrose nuostatose. Praeitą mėnesį aš Europos parlamente mačiau uh, uh, vieną pranešimą, kuriame Junktinės karalystės prekybos departamentas kalbėjo apie uh, vietos veikėjo agresyvumą ir nesažingą praktiką. Galbūt taip yra dėl naujų taisyklių. Uh, Gali būti, kad e, keliamus reikalavimus yra sunkiau gyvendinti praktikoje ir galbūt yra skiriama nepakankamai lėšų e, tam tikrų koncepcijų gyvendinimui teismuose. Taigi reikia pasižiūrėti, ar, visų teik, ar to ar kito pasiūlymo praktinė nauda būtų reikalinga. Nesažiningos e, komercinės praktikos direktyva ir e, E, yra įdomi dėl to, kad Europos lygių galėjome sukurti maksimalaus harmonizavimo nuo verslo iki vartotojo sistemą visose valstybėse narėse. Dirbdami tarp įmonių e, mes matėme, kad e, maksimalaus harmonizavimo buvo galima pasiekti. Ir viena problemų buvo tokia, ar dėl to vartotojų teisės netampa izoliuotų teisės elementu? Ar vartotojų teisė nėra atskiriama nuo kitų teisės dalių? Jeigu reikia iš karto, e, iš anksto suformuluotus e, teisės suformuotas teisės nuostatas perkelti į, e, į nacionalinės valstybės teisę. Europos parlamento komitetas labai gerą parengė pranešimą apie šią direktyvą. Jis e, ten tame pranešime yra išskiriamas skirtingos įgyvendinimo tradicijos. Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Austrijoje ir Vokietijoje, kur tradiciškai yra e, labai bendros teisės nuostatos priimamos, kai kalbam apie verslo įmonių santykius arba verslo ir vartotojų santykius, e, ten yra siekiama, kad direktyvą įgyvendinti reikia ne nepažeidžiant nacionalinės teisės, o nacionalinė teisė turi atitikti Europos teisę visiškai. Ir įgyvendinami Europos įstatymus e, vokiečiai ir austrai gali užtikrinti nuoseklų nacionalinės teisės įgyvenimą. Belgijos ir Austrijos pavyzdžiai buvo pateikti kaip valstybių, kurios bando gyvendinti specialius įstatymus vartotojų apsikai. Ir čia ta atskirta vartotojų teisė yra atskiriama iš tikrųjų iš kitos teisės aktų. I think it's true to say galima pasakyti, kad Europos komisija e, buvo patenkinta šią direktyvą ir e, maksimalių harmonizavimų, jie nori tą padaryti vėl e, vartotojų teisų direktyvos kontekste. E, jiems atrodo, kad yra problemų dėl netinkamo įgyvendinimo, valstybės narės turi daugiau laisvės, duoda daugiau laisvės negu direktyva ir valstybės narės pasinaudoja galimybėmis numatytomis direktyvoje ir, ir pasinaudoja minimalių harmonizavimu. Visą tai visi šitie pavyzdžiai yra išdėstyti kompendiumą, kurį minėjau. Taigi pakalbėkime apie principus. Visų pirma, kas atsitinka, jeigu valstybės narės nueina toliau negu direktyvos taikymos rytis? Ar tai yra problema? Ar jos gali tai daryti? Gali būti įvairių atsakymų, klausomai nuo konteksto. Pateiksiu tris. Sakykime, kad direktyva apima tik tai iš, anks, iš anksto suformuoluoti standartinius kontraktus. Ar tai leidžia valstybėms narėjams savo kontrolę taikyti individualiai sudarėtiems kontraktams? Manau, kad dauguma atsakytume teigiamai, kad valstybės narės turi tokią teisę. Tačiau paimkime direktyvą dėl pardav... tiesiog nepardavimo į namus, tai yra pardavimas už mažiau nei 6... 60 eurų. Ar valstybės narės galėtų e, tokius pardavimus įtraukti į taikymos rytį? Aš sakyčiau, kad tai būtų problematiška, nes prekiautojai manytų, kad tokiams, tokiams prekiams nėra reglamentavimo. Tai jeigu viena valstybė narė pasirinktų reglamentuoti tai, ar jie galėtų tai daryti, ar direktyva būtų privaloma valstybės narėms. Ir mano pavyzdys yra labai savalaikis, kurį pateikiau iš ryto. Jeigu kalbame apie vartotojų teisų direktyvą, galima palikti bendrą sutarčių laisvę. Aš tai nesuprantu tokio argumento. Prancūzai galbūt ir gali palikti tokias teisės, bet aš nesuprantu, kaip tai dera su maksimalaus harmonizavimo direktyva. Aš nesvarbu, kaip galime leisti harmonizavimą maksimalų ir po to taikyti nacionalinę sutarčių teisės. E, teisę. Taigi situacija valstybės narėse yra tokia, kad valstybės narės atrodo piknaudžiavę minimalių harmonizavimų ir nori sukurti, komisija nori sukurti vienodesnį, bendresnį, bendresnį Europos teisę. Ar galima tai padaryti? sakyčiau, kad yra tam tikrų sričių, tam tikrų e, aspektų, kur tai galima padaryti. Galima sukurti bendrą Europos teisę, galbūt keliose sritise, taikant e, taisyklės e, informacijai, nuotoliniam pardavimui ir panašiai, galbūt jos galima harmonizuoti suderintų būdų, standartinių būdų. Tačiau kuo daugiau tai susiję su bendra sutarčių teisė, tuo sunkiau tą balansą išlaikyti. Ir komisija taip atsakė, kad e, taip ir yra. Ir mes patenkame į situaciją, kai vartotojai iš tikrųjų nenori būti, gali nenorėti būti traktuojami kaip vartotojai savo teisinėse sistemose. Aš stengiausi nepateikinėti nacionalinių pavyzdžių. Nenoriu įsivelti į diskusiją su ekspertais salėje, tačiau noriu, norėčiau pateikti e, pavyzdį, kurį pateikė neseniai konferencijoje profesorius iš Lenkijos. Ir galiu e, rekomenduoti jo knygą, tai yra vartotojų teisės harmonizavimas ir derinimas. Taigi jis sakė, kad kai Lenkija pasirinko įdėkti, įgyvendinti pardavimo direktyvą, ji numatė paprastą taisyklių rinkinį, o pasiekmė yra ta būtų, jeigu vartotojas pasikliautų bendromis taisyklėmis, o ne taisyklėmis paimtomis iš direktyvos. Jo klausimas buvo toks, ar vartotojai Vartotojams turėtų būti leidžiama atsisakyti jų statuso kaip vartotojų statuso. Paprastai tai neleidžiama, nes iš vartotojų tavo metu atimamas teisėmis. Tačiau jeigu jie nori atsisakyti tokių teisių, ar tai reikėtų leisti? Žinoma, taip Lenkijos įstatymų leidėjai taip patys pasirinko, bet jeigu taip būtų taikoma visoje Europoje, kas tada įvyktų? Mano šalyje man kila nerimas dėl pardavimų nuostatų. Visų pirma, kad mes prarandame teisę atsisakyti prekių ir turime naują pareigą pranešti e, pardavėjų apie defektą. O tai nebūtų taikoma, jeigu aš taikyčiau e, bendrąjį įstatymą. Taigi ar aš galiu pasakyti, kad aš nenoriu būti laikomas vartotojų, noriu būti laikomas verslo, atsto, verslo įmonė. Tačiau jeigu tai vyktų visoje Europoje, tai būtų labai gerai Europos bendrijos reklamavimui, kaip ji gina vartotojų teisės. Taigi, jeigu vartotojas nenori būti vartotoju, o e, pasirinkti nacionalinį režimą, kuris skurtas verslo įmonėms. Dėl sudarinimo aš manau, kad turime atkreipti dėmesį daug daugiau įvairius kontekstus, kuriuose pateikiami e, argumentai. Kai kuriuose iš jų aš visiškai sutinku, maksimalus sudarinimas yra būtina sąlyga, kad būtų sukurta vidaus rinka. Pavyzdžiui, taisyklės dėl produktų sudėties, žymėjimo, e, reklamos turinio ir galbūt standartinių sutarčių E, kai kurie žmonės mano, kad reikia sudaryti Europos juodai sąrašą. Yra taisyklių, kurios galbūt galėtų būti suderintos informacija ir panašiai. Tačiau toks suderinimas vis daugiau didina e, verslo įmonių prievalės. Pavyzdžiui, pagal finansinių paslaugų direktyvą informacija yra didelė prievalė. Reikia iš visų valstybių narių surinkus informaciją pateikti 32 e, tipus informacijos. Tačiau yra bendrų taisyklių kokybės, žalos atlyginimo ir taip toliau, kurios turi labai nedidelę įtaką jūsų prievalėms ir jų nereikia derinti. Norėčiau pabrėžti, kad čia yra labai rimti klausimai, kurie suteikia ir pranašumų, bet taip pat ir daug kainuoja. Ir turime įstikinti, kad tą kainą reikia verta mokėti. Todėl e, man labai įdomi buvo ši diskusija iš ryto, kad galbūt galima daryti nuolaidas, jeigu žinome, kad iš tikrųjų kažkas apčiopiamai pagerės vidaus rinkoje, kas bus naudinga vartotojams. Taigi mes rizikuojame prarasti nacionalinės tradicinės apsaugos formas, e, gausime vieną vartotojų apsaugos modelį, kuris galbūt apims mažiau vartotojų teisė, paklius tarsi ir getą šiame Europos režime, režime. Teks e, ieškoti kompromisų ir yra pavojus, kad bus problemų vartotojams, į kurias nebus galima greitai reaguoti pagal Europos procedūras. Labai trumpai dėl vykdymo, ponas pirmininkė, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie praktinį vykdymo poveikį, turime grįžti prie to, apie ką kalbėjome anksčiau, kiek rimtai galime kalbėti apie įstatymų bendrumą, kai viskas pagrista bendrosiamis nuostatomis, įgyvendinimas įvairiose tradicijose Europoje. E, yra skirtumų, kaip pasiekiamas teisingumas šalise Vokietijoje. Galima e, susilaukti teismo sprendimo per vieną dieną dėl klaidinančios reklamos. Kitose režimuose gali būti viskas sudėtingiau. tokie teismo sprendimai yra universali technika, tačiau tai, kaip visą tai taikoma, gali skirtis įvairiose šalise. Jungtinėse karalystėje, jeigu pareigūnas nori gauti teismo sprendimą prieš sutarties šalį ir nori abstrakčiai kontroliuoti, sakydami, kad kažkokia tai sąlyga abstrakčiai yra nesažininga ir taip pat nori pasakyti, kad nereikėtų jos taikyti bet kokiems esantiems vartotojams teismas atsakė, negalite taikyti e, teismo sprendimo konkretiems individualiems kontraktams, nes taip galite pateisinti nesažiningo termino ar sąlygos naudojimą. Jeigu šio sprendimo bus laikomisi, jungtinėje karalystėje bus labai mažai prasmės kontroliuoti nesažiningas sąlygas. nes e, yra priežasčių, kad galima tokias sąlygas po to įrodyti, kad jos yra sažiningos. Taigi, kitose šalyse gali būti požiūrės visiškai kitoks, todėl dėl praktinio teismo sprendimų vykdymo gali būti didelių nuomonių skirtumų. Taip pat e, įvairiose šalise veikiai yra skirtingi vartotojų organizacijos ir e, įvairiausios, tai gali būti nacionalinės ar vietinės organizacijos. Be to, įvairiai traktuojama civilinė teisė palyginti su baudžiamąją teisę. Pavyzdžiui, vienose šalise nesažininga veikla sukelia pretenzijas dėl žalos. Mano šalyje to, tai nėra leidžiama. Nėra galima uh, teikti pretenzijų uh, dėl uh, žalos Taigi reikia motivuoti e, reguliuotojus, kad jie viską žvelgtų iš Europos perspektyvos. Kitaip sakant, reikia rasti būdą, kaip tarpvalstybinės problemo keičia jūsų e, nacionalinius veiksmus. Aišku, nacionaliniai e, reguliuotojai turi, žiūri ir mato nacionalinės problemas, tačiau kaip reikia skatinti juos žiūrėti visus Europos vartotojus. Dalis šios problemos yra kad ta, kad reikia žiūrėti įvairius apsaugos lygius, nes decentralizuotoje sistemoje, kaip Junktinėje karalystėje, kur e, pareigūnų yra kiekviename mieste, bendradarbiavimas tarp nacionalės vyriausybės ir Briuselio gali atrodyti labai toks nutolęs dalykas. Kaip man įvertinti vietinio klausimo svarbą, užtikrinant, kad e, problemos tampa žinomos vyriausybė ir po to Briuseliui, kaip sukurti tą informacijos kanalą ir galbūt būtent šio bendradarbiavimo prasme reikia žvelgti plačiau, įtraukti žmonės, kurie vietoje dirba. Gal tai gali nebūti nacionalinės institucijos. Būtų paprasčiau, aišku, jeigu kiekvienoje šalyje būtų centrinė institucija, tad ne visur taip yra. Manau, kad reikėtų man jau ir baigti, nes viršiau laiką. Ir norėčiau išklausy, išgirsti, kokia yra nacionalinė perspektyva ir Europos e, parlamento komiteto perspektyva, kalbant apie šias problemas. Labai ačiū. Jų insight. Buvo labai įdomiai pristatytas Britų teisės aktų leidėjų ir Britų teisės sistemos požiūris į mūsų svarstamus klausimus. Aš norėčiau e, pakomentuoti iš savo kaip buvusios e, Čekijos senato narės perspektyvos prieš šešerius metus mes pakankamai greitai suderinome savo teisės aktus su europinė teisė. Ir aš prisimenu, kad e, ypatingai didelį dėmesį teikiame vartotojų apsaugai, kuomet mes pritarėme šią direktyvą į IMKO komitete jos nuostatos nebuvo tokios griežtos ir taikomi reikalavimai nei siūlė komisija ir buvo žymiai švelnesni nei teisės aktai galiojantis vartotojų apsaugos srityje Čekijoje ir taip pat, manau, kitose naujose valstybėse narėse. Todėl čia galima būtų išvelgti tokią problemą. Praktiškai dalis ES valstybių yra mažiau suderinusios savo teisės aktus. E, vartotojų apsaugos rytyje nei senosios valstybės, todėl mums svarbu užtikrinti, rasti tinkamą pusiausvyrę tam, kad būtų suderinti vartotojų apsaugos teisės aktai visoje Europos Sąjungoje, kad jie būtų visiems suprantami, nes vieninga Europos Sąjungos vidaus rinka yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungos privalumų. Todėl norėčiau paprašyti pono Muadenovo, kuris yra šešėlinis pranešėjas, savo iniciatyvos pranešime dėl ES teisų, te, teisės aktų perkelimo į nacionalinę teisę vartotojų teisų apsaugos srityje. Prašau jūsų komentarai. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų turiu pripažinti, kad vienas iš įdomiausių dalykų per e, tuos du metus, <clears throat> kuomet dirbu parlamente, yra vartotojų teisės apsaugos aktų peržiūra dėja negalėjau iš pat pradžių dalyvauti diskusiją, čia noriu pasakyti, pirmininkė sustabdė kalbėtoje ir prašo kolegų užpildyti atitinkamus formulerus, prašymus kalbėti. Jeigu norite pasakyti konkrečių klausimų, taigi prašau, teskite. Europos parlamentas privalo žymiai glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, siekdamas nustatyti tam tikrus standartus, tam e, tikras direktyvų perkelimo schemas vartotojų apsaugos teisės aktų kontekste. E, mes susidūrėme su pakankamai įdomiais reiškiniais, nes mums buvo pakankamai sudėtinga gauti informacijos iš valstybių narių tam, kad e, galėtume iš esmės įvertinti savo turimą situaciją ir ją pagerinti. Manau, kad trijose srityse mūsų pranešimas yra vertingas ir man būtų malonu išgirsti kolegų iš nacionalinių parlamentų komentarus dėl to. Pirmiausiai, tai yra Tai yra komisijos sprendimai e, e, oro transporto e, keleivių teisų užtikrinimo srityje ir mobilaus ryšio vartotojų teisų srityje. Taip pat mums reikia daugiau dėmesio skirti vartotojų apsaugos organizacijų bendradarbiavimui, ypatingai pasienio regionuose, kadangi situacija skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga, todėl yra būtina daugiau dėmesio skirti situacijai naujose valstybėse narėse, aišku, nepamirštant ir senųjų valstybių narių, tačiau mano nuomonė vis tik tai naujasios valstybės narės nėra dar pakankamai toli pažengusios, joms reikia daugiau paramos ir ponė Roitova yra visiškai teisi, kadangi dėrybų proceso eigoje narystės dėrybų valstybės narės turėjo kalnus dokumentų suderinti, kalnus teisės aktų suderinti ir kai kur pasitaikydavo tam tikrų spragų grinai dėl didžiulės teisės aktų perkelimo apimties ir mums reikia, aišku, pasimokyti iš šių klaidų. Kitas dalykas, kuris mano nuomonė šiame pranešime yra labai svarbus, tai yra e, Europos vartotojų apsaugos centrų tinklo, tinklų įkūrimas, e, kurie galėtų kaupti informaciją apie praktinius atvejus, apie e, vartotojų teisų apsaugą pasienio regionuose kitokio pobūdžio informaciją ir galiausiai taip pat manau, kad būtina paminėti galbūt jau šiek tiek ir pavėluotai būtinybę vykdyti visoje Europos Sąjungoje plačios apimties informacinės kampanijas, siekiant atkreipti piliečių dėmesį į jų turimas teisės ir galimybės jomis pasinaudoti ir valstybės narės čia turėtų imtis aktyvesnių veiksmų, tačiau aš manau, kad nepaisant to, kad e, atsakomybė tenka visiems, ypatingai valstybės narės turėtų skirti ne tik atitinkamas finansinės lėšas šių e, kampanijų organizavimui, tačiau nustatyti ir tam tikras jų e, organizavimo gairės Europos Sąjunga galėtų atitinkamai prisidėti rengdama ir spausdindama tam tikrus e, vadovus verslo įmonėms, pasitelkdama konkrečius pavyzdžius iš e, situacijos pasienio, pasienio regionuose. Geras pavyzdys buvo pateiktas iš Jungtinės karalystės, e, kurioje atitinkama reguliavimo tarnyba vykdo panašaus pobūdžio informacinės kampanijas. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes jau pasiekėme tokį etapą, kuomet mums reikia į du, dėmesius atkreipti, į du dalykus atkreipti dėmesį, perkant įvairių direktyvų nuostatas vartotojų teisų apsaugos srityje. Pirmiausia, reikia apsispręsti, e, kada yra tinkamiausias laikas tą padaryti, ar mes turime pakankamai sukaupę e, analitinės patirties, kad galėtume konkrečias problemas spręsti. Antra vertus, mums reikia parengti tam tikrą e, kriterijų sąrašą, pagal kurio vadovaudamėsi tiek Europos parlamentarai, tiek nacionaliniai parlamentai galėtų <clears throat> greičiau atkreipti dėmesį, geriau išanalizuoti tam tikrus aspektus. E, tas kriterijų sąrašas yra ypatingai svarbus vertinant atitinkamų teisės aktų poveikį yra labai svarbu, kad visose valstybėse narėse, visose sostinėse būtų vadovaujamasi tais pačiais vieningais kriterijais. Taigi tiek būtų e, svarbiausių pastebėjimų, kuriuos norėjau išsakyti ir aš manau, kad iš nacionalinio parlamento diskusijos eigoje mes išgirsime taip pat įdomių minčių ir pasisakymų. Ačiū. Like... Ačiū labai. Aš norėčiau paprašyti nacionalinių parlamentų atstovų pristatyti mums savo patirtį, perkeliant ir įgyveninant ES teisės aktus bendrai į savo nacionalinės teisės sistemas. <clears throat> Taigi prašau užpildyti atitinkamas formas, jeigu norite kalbėti ir jas mums perduoti. Taip pat norėčiau bendra pirmininkės paprašyti išsakyti savo ruoštų keletą komentarų. Mimořádně, mimořádně. Ponės ir ponai, aš manau, kad šis pasisakymas buvo labai įdomus, kai buvo aptarta Europos direktyvų įgyvendinimas. Manau, kad pirmiausia reikėtų aptarti principus Aš savo ruoštų štai ką norėčiau pridurti. Kokiagi yra atskirų nacionalinių parlamentų vaidmuo, e, rolė įgyvendinant e, teisės aktus. Manau, kad padėtis yra panaši kaip ir Čekijos Respublikoje. Parlamentai yra gana pasyvūs, nes vyriausybės teikia pasiūlymus dėl to, kaip perkelti uh, teisės aktus ir direktyvas ir jas įgyvendinti. Ir vyriausybės pateikė jau įstatymo projektus, kurie yra orientuoti į tą tikslą. Tada senatas arba deputatų rūmai pakomentuoja vyriausybės pasiūlymą ir arba tą įstatymo projektą patvirtina arba ne. Pagrindinis e, vaidmuo tenka vyriausybei Nevaisant visų problemų ir galimų sunkumų, kurie gali būti susijęs su šios direktyvos perkelimu, turiu galvoje vartotojų apsaugos direktyvą, aš manau, kad e, išriškėja vienas svarbus dalykas. E, susiskal, tokios pavienės atskiros direktyvos leido e, padidinti vartotojų apsaugą jos lygį, ypač naujose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Čekijoje. Mes pirmą įstatymą dėl vartotojų apsaugos priėmėme 10-mečio pradžioje, todėl dabar buvo labai svarbu ir įdomu jį e, sutvarkyti tiek teisinių požiūrį, tiek praktinių. Dėl informavimo kampanijų skirtų vartotojams. Čekijos Respublikoje tai yra gyvybiškai svarbu. Yra buvę keletas atvejų, kai vartotojų teisės buvo pažeistos ir tie vartotojai nežinojo, į ką kreiptis. Džiaugiausi tuo, kad jie kreipėsi į deputatų rūmų narius, kad jie jiems pagelbėtų. Tačiau kartais Čekijos Respublikos vartotojai tiesiog nežino, kokios jų teisės. Ir kai mes kalbame apie prekybą per sienas, manau, kad reikėtų remti centrų įkūrimą, kad e, tokiu būdu vartotojus apsaugotume. Vartotojų apsaugos tinklas be abejo atlieka labai gerą darbą, apie tai mes jau girdėjome ir girdėjome, kokiu požiūriu vartotojai yra saugomi. E, gerbiamas profesoriau, gal galėtumėt mums papasakoti, kaip galima direktyvas per sienas efektyviai gyvendinti? What struck me from the Kas mane nustebino iš šių komentarų, tai buvo tai, kad dauguma klausimų susijusių su sienos įgyvendinimu nėra susijęs su esminės teisės, e, materialinės teisės klausimais. Tačiau, kai prekybos tarnybų pareigūnai iškėlė bylą Belgijos kompanijai e, iškilo teisinis ginčas, kurie teisės aktai turi būti taikomi. Buvo kreiptas į Belgijos teismus, bet paaiškėjo, kad skirtingi uh, verslo operacijos elementai buvo vykdomi skirtingos ES dalise ir todėl iškilo daug e, teisinių ginčių ir argumentų dėl to, ar, teis, ar Belgijos jurisdikcija tinka visais tais atvejais. Aš manau, kad yra labai rimtų pakeitimų dėl to, e, kaip e, bylos per sieną gali būti keliamos. Net teisininkai neretai bijo tokių tarptau e, teisės taikymo per sienas atveju. Prisiminkime, kaip Anglijos prekybininko byla buvo iškelta Belgijos teisme Aš manau, kad žymiai lengviau būtų, jeigu belgiškos įmonės būtų teisiamos Belgijos teismuose. Manau, kad tokiu būdu būtų lengviau. Aišku, turime siekti to e, bendradarbiavimo teisės aktų požiūrių. Žinoma, kartais iškyla sunkumų dėl teisinės kompetencijos vienoje ir kitoje tarnyboje, e, kai reikia iškelti bylą e, kitos valstybės narėms vartotojų apsaugos labui. Manau, kad logiškai e, direktyva dėl teismų sprendimų dabar jau yra pažengusi į priekį ir nacionalinės valdžios institucijos turi spręsti problemas, kurios iškyla jų teritorijos viduje, o ne kreiptis į užsienio teismus. Bet vis tik teisinių problemų iškils. Yra labai daug problemų, mm. daug būdų spręsti problemas per sienas, bet neretai jos yra net neteisinio pobūdžio. Pavyzdžiui, jūs minėjote vartotojų centrus ir informavimo kampanijas. Praktiniu požiūriu tai yra labai geras e, e pažangos siekimo būdas. Aš kai buvau teisininku, teisės studentas, mes ginčijomės dėl to, kaip reikėtų e, valstybės pinigus panaudoti teisių įgyvendinimui. Ir e, mūsų profesorius sakė, kad pinigai atsiperka labiau, jeigu juos investuoji į vartotojų informavimą apie jų teisės, o ne jų gynimą. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad turime mokyti pačius prekiautojus. Neretai vartotojai e, yra nesusilaukia paramos iš e, prekybininkų todėl, kad e, patys prekybininkai nežino, kokios yra teisinės teisės ir jie dezinformuoja vartotoje. Taigi, e, turime suprasti, kad, pažiūrėjau, Junktinėje karalystėje vadovaujamės įstatymų dėl pardavimų, kurie e, įpareigoja prekybininkų susipažinti su teisės nuostatomis. Taigi jūs labai teisingai akcentuojate praktinės priemonės, kuriomis būtų didinamas e, teisingumas vartotojų atžvilgių ir daugiau dėmesio būtų skiriama praktinėms problemoms, kaip iš tiesų informuoti vartotoją apie jų teisės ir kokie mechanizmai e, gali būti pritaikyti jiems padėti, ar tai būtų vartotojų centrai, ar kokie vartotojų tinklai, ar ES masto vartotojų apsaugos tinklas, ar ginčių e, sureguliavimo tarnybos, e, kurios galimtis praktinių žingsnių ir panašiai. Be to, reikėtų pažiūrėti, kaip nacionaliniai reguliuotojai galėtų būti įtikinti, kad savo lygių spręstų iškylančias problemas. Labai ačiū. Neturime prašymų pateikti klausimus. Taigi galima pakalbėti apie kitus klausimus susijusius su vartotojų teisėmis, vartotojų apsauga, taip pat apie jūsų nuomonės dėl bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, nes dar turime laiko tokiai svarbiai diskusijai. Lisbon Fraté eh, uh, <laughs> eh, will give. Lisbon Fraté. Lisabono sutartis suteiks daugiau galių, ne tik, nacional, ne tik mūsų parlamentui, bet ir nacionaliniams parlamentams, eh, kuriant Europos teisės aktus. might be um, yes. Baroness Howard from. Baronesa Howard, Junktinė karalystė, Lordų rūmai. Aš neuždaviau klausimų, kadangi aš šiek tiek e, žinių turiu šioje srityje, tačiau įdomu, aišku, kaip e, šie santykiai plėtojasi. Lordų rūmose yra komitetas, kurį sudaro pakomitečiai ir iš viso yra rūmų 80 narių, kurie e, analizuoja Europos direktyves. Mano komitetas yra vienas iš e, daugelio, kuris analizuoja vairius aspektus ir aš noriu pasakyti, kad svarbu pradėti dirbti labai anksti, iš anksto analizuoti direktyvą, kai ji dar e, yra ankstyvoje rengimo stadijoje. Ir po to mes dažnai kalbamės su vyriausybė kaip jie įsivaizduoja direktyvos rengimą. Ir jeigu jiems atrodo, kad yra daug komplikacijų, mes pradeda, pradedame tyrimą ir todėl norėčiau paraginti kolegas iš kitų valstybių narių mm, viską analizuoti detaliau, nes kuo daugiau turėsime informacijos apie tai, kokį poveikį mm, direktyva gali padaryti, būtent poveikis vartotojams. O kai kurios, kai kurios, kokios būtų sutarčių teisės komplikacijos. Taigi, jeigu mes turėtume daugiau žinių apie valstybių narių problemas, mes galėtume informuoti komisiją, kad jie parengtų tinkamą direktyvą, kuri iš tikrųjų skatintų verslą ir tai padidintų vartotojų apsaugą. Labai ačiū. Ar būtų daugiau komentarų, rekomendacijų, ar noro pasidalinti patirtimi? Taigi, atrodo, kad galime sutaupyti šiek tiek laiko ir galime baigti šį posėdį, taip? Ar pritarėte? Taigi mums reikia penkių minučių pertraukos. Ačiū.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

And then you can invite at 5 o'clock. Yeah, yeah, I know. I know. So, uh, dear colleagues, uh, thank you for... Mėly kolegos, ačiū už kantrybę, mes tęsime savo posėdį ir paskutinio jo dalyje aš prašyčiau bendrą pirmininkę, ponę Parkutovą, pristatyti mūsų išvadas. Ponės ir ponai, dar kartą laba diena. Norėčiau sus, pabandyti susimuoti diskusiją, kurios nebuvo. Troje diskusijų renginio dalyje mes išgirdome eksperto nuomonę, kuri buvo labai įdomi, tačiau aš nedrįsau <clears throat> jos komentuoti, nepaisant to, jo nuomonė buvo tikrai labai įdomi ir ypatingai e, Lord Rūmų. E, pristatytas požiūris Europinės direktyvas buvo labai įdomus, manau, kad mes pasistengsime jų pasinaudoti. Bet per pirmąją diskusijų dalį diskusija buvo labai įdomi. Mes išgirdome jau e, nuomonę apie tai, kad Čekijos Respublika pasisako už tai, kad e, vartotojų teisė būtų visiškai harmonizuota, tačiau atskiros valstybės pasakė už tai, kad būtų atsižvelgta ir į jų atskiris situacijas, mums reikia bendradarbiauti taip pat ir per sienas. Ir apibrėžti skirtumus tarp vartotojų teisės ir tarp sandorių teisės, įmonių teisės, nubrėžti skiriamasias ribas. Norėčiau padėkoti visiems dalyviams, padėkoti pirmininkaujančius valstybės atstovams. Manau, kad šios temos bus pakankamai įdomios ir jas galės svarstyti ir naujasis Europos parlamentas. Aš asmeniškai tikiuosi, kad Lisabono sutartis bus ratifikuota ir mes turėsime galimybių dažniau susitikti su nacionaliniu parlamento atstovas ir pasikeisti nuomonėmis. Ačiū labai. Pirmininkė, ačiū norėčiau dabar Jūs informuoti apie tai, kokie yra e, pateikti pasiūlymai galutiniams išvadoms. Ir jeigu niekas, <clears throat> tai yra, mes jas pristysime, tada turėsime galimybę e, jas pakoreguoti. Sakyti, kad dabartinė e, vartotojų teisės būklė kelia bendrą rūpį visiems, todėl <clears throat> ypatingai svarbu atsižvelgti į tai, kad e, veiktų veiksminga vidaus rinka, kuri padės atsigauti Europos ekonomikai. Kaip mes galime pakeisti situaciją, e, nepažeisdami subsidiarumo principo. Tai yra svarbus klausimas. Daugelis nacionalinių parlamento atstovų pasisakė už tai, kad vartotojų teisė būtų e, harmonizuota europiniu lygmeniu, tačiau europinis harmonizavimas neturėtų sumažinti, susilpninti dabartinių var, galiojančių vartotojų teisų apsaugos. Atrodo, kad didžioji dalis dalyvių sutinka, kad e, e, bendri standartai pagerintų e, visose valstybėse narėse vartotojų apsaugą ir padėtų verslui. Taip pat buvo pabrėžta, kad <clears throat> būtina tinkama pasiekmių analizė prieš e, žengiant tolesnius žingsnius vartotojų apsaugos harmonizavimo srityje bendrai buvo išreikštas pageidavimas e, dėl aiškesnių apibrėžimų ir apriepties. Europinėse teisės aktuose išlygos buvo pareikštas dėl ketvirtojo skyriaus, ypatingai tais atvejais, jeigu jo nuostatų gyvendinimas e, turėtų turėti neigiamas įtakos vartotojų apsaugai. Taip pat siūloma vadovautis komisijos pasiūlymų priimant savo nutarimus. Vendrindama norėčiau Jums priminti į IMKO komiteto atitinkamą pateiktą pasiūlymą, kurios bus pristatytas iki savaitės pabaigos ir bus išsintinėtas nacionalinio parlamento atstovams, teikintis jų komentaro. Ar jūs norėjote pakomentuoti? Ne. Ar jūs sutinkate su uh, e, tokiamis galutinėmis išvadomis ir niekas neprieštarauja? Ačiū labai. Manau, kad e, labai svarbu ypatingai e, pranešėjams dėl vartotojų teisės perkelimo ir gyvendinimo į nacionalinės teisės sistemas. Manau, kad šie pranešimai bus patvirtinti su pakankamai dideliu skaičiumi pataisų artimiausių metu, tai yra, bet, bet jau naujoje kadencijoje <clears throat> aš manau, kad bendarbiavimas tarp Europos ir nacionalinių parlamentų iš tikrųjų yra labai svarbu šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad kitą kartą sustiksime ir vėl galėsime aptarti mums rūpimus klausimus ir problemas. Dabar norėčiau visus pakviesti į kokteilio. Mes paprašėme ne vietoj šeštos valandos e, šiek tiek panksinti kokteilio laiką, e, vietoj šeštos pradėti į penktą valandą ir jis jau mūsų laukia. Ir e, kadangi niekas neturėjo daugiau papildomų klausimų, tik Čekijos atstovai, tai e, mūsų pusėdį baigsime anksčiau. Ačiū labai Jums uždėmesi.